DESA ir e, pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro biuru. Biuro duomenys papildėme trys e, skyriai, tendencijos, e, poslinkiai antras dalykas ir priversnė migracija išvarimas iš namų. Ir aš kalbėsiu apie pirmąją dalį plačiausiai. Pagrindiniai keli pastebėjimai apibūdinimas, kai kurių dalykų galbūt jau jūs kai ką žinote apie migraciją arabų regione. E, į, į tas šalis e, negu iš šalių didesnė migracija 30 milijonų žmonių atvyko į regioną arabų 24. E, 53 procentai į kitą šalį keliasi, o kiti išvyksta kitur. Matome, kad e, vis e, daugie emigrantų, daugiau e, kaip padvigubėjo nuo 90 procentų nuo bendro skaičiaus. Ir galima e, pasakyti, kad dauguma šių pabėgėlių, kurie yra arabų regione, yra kilę iš to paties regiono. Ne, ne vien tik, bet didžiaja dalimi. Dabar reikia pasakyti keletą tokių perspėjimų. Dėl e, duomenų, migracijos duomenų yra daug netikslumų, e, spragų Dar reikėtų pasakyti, kad vidurkiai gali būti netikslus, nes e, regioniuose daliniuose yra e, skirtumų. E. Tarptaut Metiniai migrantų skaičiai 37,5 milijonai migrantų arabų regione pernai tiek įregistruota, užfiksuota procentais. Lyginant su uh, gyventojais maždaug 10 procentų nuo visų gyventojų, tai yra panašu į Europos e, vidurkį. Uh, jeigu lygins, žiūrėsime į ES šalis ir migrantus. Bet arabų regione nėra padėtis vienoda, kai kur tarptautiniai migrantai su 1 procentą, pavyzdžiui, Makrebo šalyse iki 46 procentų persų įlankos šalyse. E, populiariausios ar pagrindinės šalys yra Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emiratai, e, Jordanija, Kuveitas ir Libanas. Matote šioje skaidrėje kitų duomenų, kaip atrodo arabų regionas. Kaip sakiau, į šį regioną atvyksta daug migrantų. Didžioji dauguma tarptautinių migrantų, kurie atvyksta į arabų šalis, atvyksta iš Azijos, pirmiausia Indijos. Ir taip pat matome, kad daliniai regionai išsiskiria į Persijos šalis darbininkų daug vyksta, Saudo Arabija viena iš pagrindinių šalių viso pasaulio požiūrių, o kitose e, regiono dalyse padėtis yra visai kitokia, skirtinga. Kaip minėjau, e, regionas yra ir kilmės migracijos regionas ir priima daug migrantų. Jeigu pasižiūrėsime į migraciją, keturi subregionai ir trys tam tikri moduliai migracijos. Pirmiausiai, e, priversnė migracija, išstumimas iš gyvenamų teritorijų ir namų. Antras dalykas, e, mišri migracija. Trečias, darbuotojų migracija. Ir e, apie tai vėliau plačiau pakalbėsiu. Dėl dalinių ar subregionų Magrebas, Mašrekas, e, Persų įlankos bendarbiavimo taryba ir labiausiai įsivyščios arabų šalis. Nors galbūt kalbama per nelik supaprastintai, tačiau uh, galima mm, priskirti tam tikras tendencijas sėti su uh, tam tikromis uh, savybėmis. Uh, Mm, paimkime Magrebo šalis, e, migrantų daug išvyksta, iš ten atvyksta, o jeigu paimsime Libiją, daug priversti privers, išvažiuoti. E, Libija, Alžyras yra ir paskirties šalis dėl e, darbo. Magrebas yra vienintelis dalinis regionas E, e, migrantai iš Magrebo šalių taip pat e, vyksta į Europą. Didelis skaičiai jų apie kitus subreginus to pasakyti negalima. Mašreka pasižiūrėsime Egiptas, Jordanija, Libanas, Irakas, Sirija, Palestina. Priversinė migracija yra dominuojantis veiksnys judumo, ypač iš Mašreko šalių į Persų įlanką. Egiptas yra vienas iš pavyzdžių. E, žmonių vyksta iš Egipto į Persų įlankos šalis. Taip pat matome mišrę migraciją iš Pietinės Afrikos valstybių daug atvyksta e, migrantų ir be, iš Mašreko daugiau žmonių išvyksta negu kad atvyksta. E, galima pasižiūrėsiu bendrus skaičius, apie tai pakalbėti. E, mažiausiai išsivyščiusios šalys, e, Komorai, Džibutis, Sudanas, e, kitos šalys yra keletas vyruojančių e, veiksnių, veiksnių tendencijos. Daug žmonių išvyksta, negu atvyksta į tą šalis. Taip pat yra daug žmonių išvaryti, išstumti iš savo gyvenamų vietų. E, Somalis, pavyzdžiui, bendradarbiavimo e, tarybos šalys e, migracija į regioną yra stipri, bet taip pat ir iš šio regiono. Kaip sakiau, norėsiu trumpai pakalbėti apie e, migraciją Arabų regione pagal tris tendencijas, priverstinė migracija, miši migracija ir darbuotojų judumas. Aš mielai galėsiu vėliau aptarti su jumis tas tendencijas, kai pateiksite klausimus. Tačiau šalis yra šalis, iš kur daugiausiai pabėgėlių išvyksta Sirija, Somalis, e, Somalija, Sudanas, Libanas ir kai kurios šalis priima labai daug pabėgėlių, pavyzdžiui, e, e, Libanas, Jordanija. Jordanija yra šalis, kurioje yra didžiausias santykis pabėgėlių ir vietos gyventojų. Ir mm, matome, kad daugelį arabų šalių į Jemenę, Sudane, Libijoje, e, Sirijoje, aišku, žmonių daug priversti išsikelti. Toliau kita tendencija mišri migracija norėjau akcentuoti tai, kadangi Tai, mano nuomonė, yra vienas iš būdingiausių, vienas iš būdingiausių tendencijų arabų regione ir atspindi tai geriausiai iššūkius, kodėl mišri tai yra migracija. Tai yra ekonominė ir politinė migracija, yra socialiniai veiksniai, e, kurie prisideda prie migracijos. Atsiranda dichotomija tarp e, priversnės ir savanoriškos migracijos

namiškia. Taip pat ir Libija net iki šiol, nors aš, aš kaip minėjau, iš Mašeko šalių pirmiausiai keliaujama į Europą darbuotojų migracija yra susijusi E, su siuntomis e, pinigų į namus gali būti labai rimtas e, didelis šaltinis pajamų. Egiptas, pavyzdžiui, yra pagrindinė kilmės šalis darbuotojų migracijai ir tai yra viena iš tų šalių, kuri gauna daugiausiai siuntų piniginių perlaidų iš darbuotojų dirbančių užsienyje. E, gal per nelik aš daug visko pasakiau, e, per nelik apibendrintai, nes šiaip regionas yra labai sudėtingas, labai platus, minėjau subregionus, tendencijas, galbūt tai yra naudinga atliekant analizę, analizuojant, bet jeigu pasižiūrėsime imigraciją arabų regione ir bandytume daryti išvadas, galime pasakyti, kad e, atsitikti reikia žiūrėti į realybę, į e, motivaciją, į riziką, yra samplaika įvairių veiksnių, motyvų, kategorijos yra svarbios, bet taip pat reikia galvoti apie tai, kad tie elementai yra naudingi siekiant suvokti situaciją ir ieškoti išeičių. Žiūrint į E, poreikius ir į priversnės migracijos e, problemą. Mastas yra didžiulis e, valstybių lygmenių, bendruomenių, namūkių lygmenių yra daug problemų ir iššūkių. Šiandien aš bandžiau pristatyti vis tik tai platesnį migracijos vaizdą regione. Migracija ieškant darbo galbūt yra e, didžiausia, svariausia dalis Aš taip pat noriu pasakyti, kad e, galima paminėti darinius sprendimus, e, kurie skirti spręsti tam tikriems tipams e, migracijos keliamų. būtini matyti teisėtus migracijos kanalus ir taip pat e, sieti priversinę migraciją ir vystimosi dalykus. Ačiū. Frau Pop. apie regioną, nes dažnai mes nežinome daug apie tą regioną, ypač jeigu kalbėsime apie migrantus rautus. Norėčiau Jums pateikti porą klausimų. Pirmasis yra susijęs su tuo, ką Jūs sakėte. Jūs minėjote migrantų kategorijas ir sakėte, kad man sudaro įspūdis, kad tie profiliai ar tokios grupės nėra aiškiai suskirstomos, dar negalima suskirstyti. Ir aš norėčiau jūsų uh, paklausti apie regioną, kuris susijęs su jūsų ataskaita ir tokias kategorijas. Ir ataskaitoje kategorijomis. Aš manau, kad moteris migrantės ar moteris priverstinai išvarytos e, namų dažnai yra pamirštamos mūsų policijoje. Ačiū Jums dar kartą už Jūsų pasakymą. Äh, ačiū kolegai Jūrekui žodį. Labai ačiū už šią išsame informaciją ir įvairių migrantų tipų ir grupių šaltinių klasifikavimą. Galbūt jūs galėtumėte taip pat pateikti panašią analizę susijusią su nelegalia migracija, su nelegalių žmonių gabenimu, nes čia taip pat galėtume skirti skirtingus įvairius tipus. Uh, tokio smulkaus e, nelegalaus žmonių gabenimo, pradedant nuo smulkaus gabenimo ir baigiant pakankamai gerai organizuotomis didelėmis grupuotėmis vykdančiomis tarp valstybinį. Tarp valstybinė, besverčiančiomis tarp valstybinė žmonių kontrabanda, kaip posėdžio pradžioje minėjo pirmininkas, tai šiuo metu uh, kelia didžiausią grėsmę, būtent e, tas patrauklumas e, saugesnių šalių, geriau gyvenčių šalių migrantams egzistuos visuomet, e, tačiau kitas klausimas yra susijęs su žmonėmis grupuotėmis, kurios pelnosi iš šios situacijos. Taip pat ne šiame komitete tačiau kitose vietose esame susipažinę su kitais duomenimis, kurias Europolas yra pateikęs, tačiau. Labai ačiū ir ačiū už tai, ką jūs pati įvertinote kaip greitą perbėgimą per migracijos tendencijas Arabų regione. Aš turiu vieną klausimą. Europoje diskusijose labai dažnai pamirštama paklausti, kokiu mastu arabų valstybės padeda pabėgėliams ir migrantams. kažkada, tačiau nepakankamai dažnai, mano nuomonė, Jordanas, Libanas ir Turkija buvo įvardintos kaip valstybės, kurios nuveikė žymiai daugiau negu Europa. Tačiau uh, tik grini skaičiai tą rodė. Jeigu pasikastumėm šiek tiek giliau, ir buvo labai įdomu išgirsti tai iš jūsų lūpų, uh, ženkliai pasikeičia. Nes e, nekartą esame girdėję kaltinimų toms valstybėms, tarsi jos nieko pabėgėliams nedaro. Arba e, daugiausia šį kalbu apie Sirijos pabėgėjus, arba tokios valstybės kaip Saudo Arabija, Romanas visiškai nėra pabėgėlių, ar yra e, kitų problemų. Norėčiau sužinoti, ar jūs uh, turėtumėt e, tiems faktams pagrindo, o galbūt galėtumėt juos pakritikuoti. Ar galėtumėt e, papasakoti, kokį finansinį indėlį tos valstybės daro, nes josgi iš tiesų daug daro, kad padėtų e, lengvindamas pabėgėlių padėtį. Iš esmės aš tą norėjau pasakyti. Ačiū kolega Vaigel. pateikusi savo puikų pristatymą. Kai jūsų klausiausi, pats savęs klausiu, ar negalim kažko pasimokyti iš tų rytų valstybių, kurios priima migrantus rautus? Ar nereikėtų šiek tiek geriau pasidomėti, giliau pasidomėti, kad mes veiksmingiau ir atviriau uh, spręstume problemą, kuri mums iškyla migrantų akivaizdoje. Kokiomis sąlygomis migrantai yra priimami visuomenę, į ekonomiką. Kokios jų perspektyvos? Ko jie tikisi atvykdami į svetimą šalį, migruodami į svetimą šalį? Ar tie žmonės pasilieka? Ką tos valstybės daro? Ar e, padeda kilmės valstybėms, ar investuoja jas, ar kuria santykius su tomis šalimis? su tų žmonių kilmės regionu bendriau. Jūsų ataskaitoje man susidarė įspūdis yra atveriamas e, tam tikras e, įspūdis sukūriamas, kad tos valstybės yra hermetiškos. Mes labai tų pačių valstybių patirties. Ačiū. Gomiš. Ana Gomiš. Ir aš dėkuoju. gali gyventi. Bet nėra pabėgėlių tose valstybėse. Kodėl taip yra? Ar tos valstybės nenori priimti pabėgėlių, ar patys pabėgėliai neieško prieglobščio tose šalyse? Mano klausimas netoks pat kaip kolegos, kai buvo sakoma, ką tos valstybės daro, paremdamos finansiškai valstybės, kurios bando e, priimti pabėgėlius. O kitas mano klausimas Libija. Ši valstybė būdavo migrantų tranzitinė šalimi ir pabėgėlių tranzitinė šalimi. Turiu galvoje pabėgėlius ir migrantus iš visos Afrikos ir iš arabiškojo pasaulio. Tačiau per vasarosius trejus metus padėtis Libijoje drastiškai pablogėjo ir patys Libijos gyventojai bėga. Turbūt Libijos žmonės tomis siubingomis sąlygomis viduržėmė jūros nebando perplaukti. Bet ar jūs turite kokios informacijos apie tai, kokios yra Libijos piliečių bendruomenės Egipte ir Tunise, pavyzdžiui? Aš matau, kad Tarptautinė migracijos organizacija Libijoje atlieka puikų darbą ir aš norėčiau paklausti, ar ir toliau IOM uh, e, Libijoje tęs savo pastangas, ypač padėdama žmonėms, kurie atvyko iš valstybių iš į pietus nuo Saharos, turiu galvoje Eritrėjo žmonės, Sudano žmonės ir panašiai. Na ir paskutinis mano klausimas. Valetos e, vadovų susitikimas. Ar pateiktumėt savo nuomonę apie Valetos vadovų susitikimo išvadas? Ar kada nors jos pasiteisins, ar tai buvo tik tai kvailas pasirinktas požiūris? Ar nebūtų teisingiau elgtis taip, kaip nebuvo nuspręsta valėtoje? Ar nebūtų geriau pasakyti, kad greičiau reikėtų rasti legalių būdų žmonėms ieškoti prieglopščio? Ačiū kolega Epipidėjos. Ačiū pirmininkė. Noriu Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Pop už mums suteiktą informaciją. Klausimas būtų toks. Ar pabėgėliai čia atvažiuoja ieškodami darbo? Ar galima nustatyti kažkokias ribas tokiems migrantams? E, Ar galit ką nors pasakyti dėl religijos? Ar kas nors yra daroma dėl tų žmonių elgesio nusikalstamos praeitie? Ar galima ką nors padaryti, kad tie žmonės nebūtų priimti į valstybės, jeigu jas atvažiuoja iš tiesų nedarbo ieškoti? Uh, Kolega Lopes. Kolega Lopes. Labai ačiū, norėčiau sakyti tą patį, ką sakė kolegė e, Elena Valenciano. Dėkuoju Jums už darbą, už Jūsų pranešimą. Aš norėčiau Jūsų konkrečiai e, paklausti apie. Ir tai yra susijęs su išnaudojimu e, kuri atsirado. kai šeimininkai, pavyzdžiui, paima pasus žmonių, ypač žmonių, kurie dirba namuose ar statybos sektoriuje. Ir matome, kad e, yra daug piknaudžiavimo atveju ir Europos parlamentui tai yra labai aktualu. Ką Jūs galėtumėte pasakyti apie tai? Uh, thank you, Chair. Uh, so, thank you. Ačiū, pirmininkė. Aš turėjau galimybę šį aplankyti kelis kartus Ir mane labiausiai nustebino ekonominių migrantų skaičius. Jų dalis ir daugiausiai susirūpinimo sukėlė darbo sąlygos kafaloje. Tai buvo minėta. Taigi, kiek čia galime tikėtis pažangos, taip pat e, klausantis pačių pabėgėlių iš įvairių šalių vykstančių e, prisiglaudžiančių arabų šalyse, tai gauname skirtingus skaičius iš tų pačių arabų šalių, kiek pabėgėlių jie priima. Taigi būtų neblogai, jeigu turėtume patikimesnės informacijos apie tai. Ir apskritai, galbūt vertėtų pasvarstyti, kaip galėtume su tomis šalimis bendrauti, patent pabėgėliams. Ačiū dabar regionų komiteto atstovui nuomonės referentui dėl partnerystės su trečiojomis, trečiosiomis šalimis, Pirano miesto merui. Osmanas teiksiu. Ačiū, man pirmininkė. Aš taip pat. Norėčiau padėkoti už galimybę dalyvauti labai įdomioje diskusijoje. Manau, kad mes primame kaip savame suprantamą dalyką tą aplinkybę, kad dauguma migrantų vyksta į Europą. Iš tiesų tai netiesa. Dauguma migrantų mm, vyksta į artimiausias regioninės valstybės. Taip pat e, reikia atskirti migrantus nuo pabėgėlių. Aš manau, kad mes juos painėjame tarpusavį, nes daug žmonių gyvenančių artimuosius tose iš tiesų yra pabėgėliai ir jie visiškai neketina pasilikti tose valstybėse, nes jie nepaliko savo tėvynės tam, kad e, užsitikrintų savo geresnės gyvenimo sąlygas, geresnį darbą, jie buvo priversti išvykti. O migracijos procesas e, vyksta iš tiesų šimtmečius ir jis tęsis ir toliau net jeigu mes ir išspręsime tą problemą, su kuria dabar Europoje susidurime, nes kažkada mes ją vis tiek išspręsime. Manau, kad e, faktus, kuriuos aš taip pat įtrauksiu ir į savo rengiamą nuomonę dėl partnerystės sistemos e, bedarbiaujant su trečiosiomis šalimis migracijos klausimais. Mes turėtume vertinti migraciją kaip pasaulinį reiškinį, taip pat turėtume vertinti migracijos ir pabėgėlių poveikį e, vietos regioniams valdžios struktūrams, būtent vietos regionų valdžia turi nešti didžiausią su migrantais susijusią naštą turi aprūpinti juos būtų, e, užtikrinti švietimo, sveikatos priežiūros paslaugas ir taip toliau. Aš dar kartą noriu jūsų paprašyti ir manau, kad kažkas jau man atrodo apie tai, kad jūs e, minėjote prievartinę migraciją, tai man įdomu, ką jūs turite omenyje, kalbėdami apie priverstinė migracija, turite minėti pabėgėlius ar kažką kito. Šiaip noriu padėkoti už jūsų suteiktą informaciją. Aš tikiuosi, kad galėsime dar pasikeisti. Dedėm pozicijas dėl migracijos Europoje ir atmosios rytuose. Ačiū už žodžius. grįžti dabar prie mano išvadų ir jos e, galbūt įdomesnės, atrodo, nei mano vardas, e, pavardė e, ekrane. Taigi, Klausimas apie kategorijas, kurios susiplaka ir kad neskiriami pabėgėliai, e, migrantai ir kitos kategorijos. Man atrodo, kad šis klausimas yra aktualus visiems e, pasaulio regionams ir migracijai apskritai. Jeigu tarptautinė teisė mums e, siūlytų aišku brėžimą ir primtiną nėra vis tik tai e, migrantų apibrėžimo aiškaus. Norint e, apsaugoti teisės, pirmiausiai pabėgėlių teisės, kurie, pavyzdžiui, kenčia savo valstybėse kilmės e, nuo persekiojimo matome dabar, e, kokie yra migrantų srautai, pirmiausia, arabų tendencijos ir galime pasakyti, kad realybėje ne viskas yra labai aišku, ne viskas yra juoda arba balta. Ir galima galbūt lengviau atsakyti į klausimą, kas yra priverstinė migracija. Mes e, kalbame apie pabėgėlius, e, Taip pat egzistuoja e, kitos e, formos priverstinio išstumimo iš gyvenamų teritorijų ir vietovių, e, kurie nebūtinai paklių, tie kiti pavyzdžiai ir atvejai nepatenka į pabėgėlio apibrėžimą pagal konvencijas. Ir ir apie realias situacijas vietoje Mm, kai žiūrime žmonės, kurie kerta sienas, pabėgėlis, pavyzdžiui, palieka savo šalį dėl karo, dėl konfliktų ar persekiojimo, taip pat galime matyti tam tikrus kitus elementus. Pavyzdžiui, matome, kad dabar ieškoma geresnės ateities, ieškoma e, galimybių išlaikyti E, užsitikrinti geresnę profesinę ir ekonominę ateitį. Tai motyvai gali būti mišrus įvairūs. Ir jeigu pasižiūrėsime į Libijos atvejį, žmonės e, vyksta į Libiją ieškodami darbo, bet paskui vyk bėgo į šiaurę dėl to, kad Libijoje uh, E, labai daug piknaudžiavimo pažeidimų ir žmonės nuo to e, bėga. Matome, kad yra labai daug įvairių motyvų. Ir yra dalykų, kuriuos mums jau užtikrina pasiūlo tarptautinė teisė, bet taip pat reikia žiūrėti į realią situacijas, į teisės, ir realybė yra dažnai kur kas sudėtingesnė, negu kad e, mums gali paaiškinti apibrėžti. Rytis galiu pateikti skaičių, bet tai yra labai apibendrinti skaičiai iš regiono ir matome, kad nėra pusiausvės tarp vyrų ir moterų ir tai labiau paplitę negu kitur. ir į lyčių pusiausvyrą proporcijos yra e, skirtingos. Pavyzdžiui, e, e, Libija, aplink Libiją teritorijose išstumtų iš gyvenimo vieto žmonių proporcija yra 50-50 maždaug, bet jeigu žiūrėsime mišrius migrantų srautus į iš vakarų, Afrikos link Šiaurės Afrikos ar Europos, tai didžioji dauguma. Ir tai yra susijęs su ekonominiais motyvais, taip pat socialinėmis struktūromis, kurios paskatina tuos žmonės migruoti. Pirmiausia, tai yra jauni vyrai, kurie yra atsakingi už pinigų uždirbimą ir jie ieško galimybių geresnių. E, moterų nemažas procentas taip pat yra tokių, bet e, žiūrint į skirtingas šalis pamatytume skirtingus skaičius. Kaip jūs sakėte, pažeidžiamumas, e, piknaudžiavimas, smurtinis elgesys su E, moterimis yra labai labai rimta problema. Baigdama galiu pasakyti, kad jeigu žiūrėsime į darbuotojų migraciją Persų įlankos šalyse, matome, kad yra pasidalyjusi darbo rinka pagal e, lytis e, namų darbuotojai darbininkės, pirmiausia yra moteris, o statybų sektoriuje, pavyzdžiui, beveik 100 procentų migrantų vyrų dirba. Aš, man buvo pateikta labai daug įdomių klausimų, tikiuosi, kad sugebėsiu atsakyti visus. Ir tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą dėl privertinės migracijos. Reikia iš tikrųjų įtraukti migrantus. Tačiau tas apibrėžimas yra pakankamai ribotas, e, siekiant sukurti tą e, saugotinų žmonių kategoriją, e, kuri taikoma. Ta, tas apibrėžimas, kad bus būtų taikomas asmenims, kurie priversti palikti savo gimtasias šalis, tačiau iš tiesų būtų galima tą apibrėžti taikyti plačiau, kalbant apie nelegalią migraciją tai e, mūsų statistinėse duomenyse ji neatsispindi ir tai yra bene didžiausias nežinomasis, kalbant apie visus statistinius duomenys. Galima kalbėti tik tai apie tam tikras prognozes arba tam tikrus e, apytikrus duomenys, kuriuos jums galėtų suteikti, pavyzdžiui, e, migracijos tarnybos, e, kurios yra surinktos duomenys apie nelegalius migrantus e, arba apie asmenis, kuriems yra suteikiamas e, legalaus migranto statusas, pavyzdžiui, iš Maroko. Tokių asmenų yra nemažai, dėja visus duomenys surinkti yra praškai neįmanoma ir statistinėse duomenyse jie neatsispindi. Kalbant apie prekybą žmonėmis ir e, nelegalų gabenimą, šis klausimas taip pat yra labai svarbus. Manau, kad būtent šiame regione mes matome tiek veikiančius tarptautinius e, nelegalių žmonių gabentojų tinklus, kurie yra organizuoto nusikal, turinčius organizuoto nusikalstamumo struktūras, taip pat ir organizuotą nelegalų žmonių gabenimą smulkesnio masto. Ir nebūtinai tos e, grupuotės žmonių kontrabandininkų veikia tarptautiniu mastu, tai paprasčiausiai dažnai žmonės tik tai iš to pelnosi pragyvenimui ir nebūtinai uždirba didelius pelnus. Šiaurės Afrikoje mes atlikome šiek tiek kokybiškesnius tyrimus ir iš tiesų matome, kad ta e, nelegalaus e, žmonių gabenimo grandinė iš tiesų yra labai plataus pobūdžio, pradedant smulkiais gabentojais, smulkiais kontrabandininkais ir baigiant tikrai didelio masto organizuotomis nusikaltelių struktūromis. Keli klausimai buvo panašus, tai galbūt pamėginsiu juos atsakyti kartu. Aš e, tikrai negaliu atsakyti visų arabų šalių vardu į klausimą apie tai, kiek e, jie priėmė migrantų per pastarąjį dešimtmetį ir dešimtmečius ir pabėgėlių, turėtume nepamiršti, kad e, diskusijose, kurios vyksta Europoje, daugiausiai dėmesio skiriama pastarėsiams keliariems metams arabų šalise, tuo tarpu reikia kalbėti apie dešimtmečius dėl vykstančių karų ir priversinai migruojančių asmenų, kadangi tie procesai vyko dar prieš prasidedant Sirijos karui. Taigi reikia viską vertinti tiek žvelgiant iš istorijos, tiek ir iš geografinės perspektyvos. Taigi aš ne pretenduočiau dabar e, vertinti, e, kiek e, arabų šalis priėmė pabėgėlių ir migrantų iš Persų įlankos valstybių. Iš tiesų labai sudėtinga gauti statistinius duomenis. Reikia nepamiršti, kad dauguma Persų įlankos šalių nepasirašė 51 metų konvencijos, tai nereiškia, kad tose šalise jas netvyksta pabėgėliai, taip pat ne, tačiau nėra jų registracijos sistemos, išskyrus e, Junktinių tautų žmogaus teisų komisijos e, pabėgėlių reikalų komisijos e, organizuojamų, tai yra registruojamų migrantų ir aš tikrai negaliu pateikti jokių skaičių ir nemanau, kad kas nors galėtų tą padaryti. Saudo Arabijos vienas ministras yra kalbėjęs apie 2 milijonus susirų, kurie yra atvykę į Saudo Arabiją. Iš tikrųjų negaliu šio teiginio pakomentuoti. Tačiau turėtume nepamiršti, kad netgi ir tose Persų įlankos e, šalise, kuriuose egzistuoja pabėgėlių arba prieglobščių sutikimo sistema, jų registracija vyksta skirtingai. Taip pat e, reikia nepamiršti, kad e, egzistuoja kai kurios šalis, kurios dar iki krizės pradžios priėmė labai daug pabėgėlių, pavyzdžiui, Libanas priėmė iš Sirijos labai daug pabėgėlių ir dabar jie nebegali, negali grįžti į savo tėvynę dėl karo. Ir manau, kad panaši situacija būtų ir Persų įlankos šalise. Dar vienas pavyzdys yra Jordanija, kur oficialus pabėgėlių skaičius yra 600 tūkstančių, tuo tarpu vyriausybės e, valdžios struktūrų vertinimų jau yra pusantro milijono. Taigi bendrais bruožas tik tačiau galiu Jums dabar pristatyti tą svetingą situaciją susijusią su statistiniu duomenų rinkimu apie migraciją ir pabėgėlius. Reikia nepamiršti, kad su, tiek Saudo Arabija, tiek ir Kuveitas e, teikia Sirijai didelio masto humanitarnę pagalbą ir tai reikia pripažinti. Dar užduotas klausimas apie tradicijas ir e, arabų valstybių visuomenių pasirengimą priimti pabėgėlius ir migrantus. Manau, kad e, per pastarosius dešimtmečius ir šimtmečius tie procesai vyko, pavyzdžiui, iš kai kurių Šiaurės Afrikos šalių nuolat į Persų įlankos valstybės e, migruodavo darbo jėga ir ši tradicija yra tikrai pakankamai sena. Taigi be neformalaus. Taip pat reikia paminėti tą e, darbo rinkų pakankamą atvirumą ir pakankamą laisvo darbo jėgos judėjimo, kuris e, sąlygoja tos migracijos procesus. Jūs kalbėjote apie e, Libiją kaip tranzito valstybę, aš su to nesutikčiau. Aš manau, kad Libija pirmiausia yra paskirties šalis, ypač Kadafio valdymo laikotarpiu. Tai buvo labai svarbus darbdavys e, kaimininių valstybių regiono viso šalių gyventojams ir jau tik vėliau Libija tapo tranzito šalimi. Kalbant apie Libijos piliečių judėjimą, tai noriu pasakyti, kad e, Libijai nėra linkę registruotis pabėgėliais ir, e, pavyzdžiui, į Egiptą ir į Tunisą migruoja labai nemažai Libių. E, Tunise buvo nesuriai atliktas atitinkamas tyrimas, kiek yra Libijos gyventojų Tuniso teritorijoje ir iš tiesų skaičiai yra e, įspūdingi, nes dauguma Libių paprasčiausiai dėl ir prieš jų nesiregistruoja vietos valdžios struktūrose, taip pat ir dėl to, kad e, tas keliavimas per sieną jų šalių turi labai senas gilias tradicijas Šiuo metu mūsų organizacijos atstovai yra persikėlę iš Libijos į Tunisą, tačiau dar turime keliose Libijos vietose savo atstovybės, bendrabiaujame su Libijos pakrančio apsaugos tarnyba, teikiame tiesioginę paramą, humanitarinę pagalbą migrantų sulaikymo centruose apgyvendintiems asmenims tiems asmenims, kurie yra repatrijuojami pagal atitinkamas programas į savo kilmės šalis. Taigi mes pakankamai aktyviai veikiame Libijoje ir gaudami ES finansavimą sugebame ir toliau dirbti ir padėti Libijoje esantiems migrantams, kurių padėtis turbūt yra viena iš sunkiausių. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad e, tikrai nesijaučiu kompetentinga vertinti valėtos viršūnių sustikimo rezultatus. Vėliau jūs turbūt turėsite galimybę tą padaryti su kitais ekspertais diskutuodami, tačiau mes manome, kad iš tiesų reikia toliau tęsti dialogą, kad reikia atitinkamų platformų, kur valstybės galėtų susėdusios prie vieno stalo pasikalbėti, skeisti nuomonėmis tarpusavyje. Nes taip pat ir viduržmė jūros regionas yra labai skirtingas. Todėl tikrovė, kuri kurioje gyvena vienas regionas, kitame regione gali būti suvokiama iškai skirtinga, tai labai svarbu išmokytis vieniems iš kitų, bandant e, spręsti egzistuojančias problemas ir manau, kad e, bet kokio pabudžio diskusijos šia linkme yra naudingos. Manau taip pat, kad e, šio pranešimo komiteto rengiamas pranešimas taip pat bus labai svarbus, siekiant atsižvelgti į platesnio masto aplinkybės, į būtinybę plėtoti partnerystę, kurioje e, mūsų nuomonė turėtų būti sižvelgiama taip pat ir į saugius ir teisėtus kelius atvykti į Europą pabėgėliams. Manau, kad atsakiau klausimus e, apie Persų įlankos šalis kalbant apie tai, kodėl pateikimi tokie skirtingi statistiniai duomenys. Manau, kad viskas priklauso daugiausiai nuo to, kiek formaliai yra registruojama pabėgėlių ir migrantų ir kokia yra tikroji padėtis. Dar grįžtant prie Persų įlankos šalių ir kafalos sistemą, apie kurią jūs veikiausiai girdėjote, tai yra daugiausiai sponsorystė paremta e, sistema, kuomet migrantai yra paskirstomi atskiriams darbdaviams ir kai kurie uh, kovotojai už žmogaus teisės, tarptautinės organizacijos iš tiesų labai kritiškai vertina tą sistemą, nes čia tikrai yra labai daug galimybių ją piktnaudžiauti, mes raginome daugumą persų įlankos šalių vykdyti atitinkamas reformas, tačiau jos turi kilti iš vidaus, kai kuriuose šalise jau prasidėjo tinkamos iniciatyvos, pavyzdžiui, Bahreinė. Tačiau tikrovė vis tik tai lieka tokia, kokia ji yra. Ir e, kafala ar kitos e, teisinės sistemos atitinkamos šalyse nėra, neužtikrina sąžiningos e, migracijos e, arba elgesio su migrantais e, sistemos. Todėl ir susiformuoja kartais unikali situacija kai kuriuose Persų įlankos šalių, kuomet migrantai sudaro 80 procentų dirbančių asmenų tose šalise arba užsieniečiai. Taigi ta situacija iš tiesų būna labai kartais ypatinga, taigi tikiuosi, kad sakiau visus klausimus, atsiprašau, jeigu kai kurios praleidau, dar kartą dėkuoju iš įdomius klausimus. Labai ačiū. Norėčiau procedūrinio pabudžio klausimą užduoti, kuomet jūs parengėte tinkamą tyrimą, kuriame yra patikimi statistiniai duomenys ir išvados. Ar jūs savo ruoštų teikite rekomendacijas tų šalių vyriausybėms ir kokie yra tolesni veiksmai arba jų reakcija. Iš tiesų, e, šioje ataskaitoje atsispindi įvairių organizacijų pastangos, e, tarptautinė migracijos organizacija ir uh, čia buvo viena iš svarbiausių rengiant šią ataskaitą ir mes į ją įtraukėme duomenys, kuriuos mes surinkome. Vertinami situaciją regione 12 arabų šalių ir mūsų svarbiausias tikslas buvo pateikti tam tikrų pasiūlymų ir idėjų tų šalių vyriausybėms, kurios buvo, pasi, e, kurios buvo linkusios į jas atsižvelgti ir taip pat mes e, patikime savo vertinimus atskiriuose skyriuose, siekdami sukurti tam tikrą papildomą platformą diskusijoms, tačiau mūsų veiklos sritis apriepia taip pat ir teisę, darbiavimą su vyriausybėmis e, ir jeigu kokie, kokios nors šalies vyriausybė, kokios nors šalies vyriausybė parodo savo susidomėjimą, tai mes esame pasirengę pateikti e, duomenys ir atlikti papildomus tyrimus. Ačiū, baigime svarstyti šį dabar tokias klausimą ir dabar prie, prie kito. So our next item is item number 12. Dabar 12 darbo tvarkės klausimas, keitimasis nuomonėmis e, dėl valeta veiksmų plano gyvendinimo. Šiandien mes e, diskutuosime Maroko ir apie staciją Maroko, Maroke ir Egipte. Norėčiau pasveikinti uh, Maroko užsienio reikalų ministrui pavaldų ministrą Buaidą ir pona Badru, kuris e, yra Egipto užsienio reikalų ministro pavaduotojas daugia šalių reikalų klausimais. Okay, until recently, um, welcome. Until recently, your two countries were in charge. Dar neseniai e, šios dvi šalis buvo atsakingos už rabato ir kartumo procesą, kurio kontekste buvo skatimas dialogas tarp šalių esančių e, rytų ir vakarų migrantų, migrantų iš rytų ir vakarų kelyje. Noriu priminti, kad rabato procesas prasidėjo 2006-aisiais ir jo eigoje buvo bandoma e, e, į jį buvo bandoma įtraukti 55 arabų šalis, taip pat po to prasidėjo Hartumo procesas, kuriame dalyvavo Egiptas, Eritrėja, Etiopija, Pietų Sudanas ir Sudanas bei ES valstybės ES migracijos politikos išorės e, aspektais yra siekiama išsiaiškinti, kokios pagrindinės migracijos priežastis. <clears throat> ir nu, mūsų komitetui būtent šie aspektai ir klausimai yra vieni iš svarbiausių. Migracija buvo labai svarbi ir yra labai svarbi ES užsienio politikos sudėdamoji dalis, aptariant klausimus įvairiais lygiais. Šiandien mes diskutuosime apie ES e, užsienio politikos įtaką migracijai. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę e, dėl naujausių komisijos pasiūlymų, dėl partnerystės su trečiosiomis šalimis, sudarant ir parengiant Migracijos darbo tvarkė Marokas yra viena iš 16 e, prioritetinių šalių kartu su Alžyru ir Tunisu, būtent Šiaurės Afrikoje, kuriai e, skiriamas dėmesys šioje naujoje strategijoje. Buvo prisimti valėtoje keliais pareigojimai Lapkričio mėnesį užsienio reikalų taryba jau aptarė, kaip reikia juos įgyvendinti ir nepaisant to, kad migracijos tema svarstoma nuolant, vyks dar ir antroji diskusija užsienio reikalų ministrų sustikime, kuris vyks e, lapkričio 14 dieną. Pavyzdžiui, buvo nuspręsta e, gyveninti atitinkamą ilgalaikių perkeltų asmenų ir migrantų reikmėms skirtą e, programą. Jį pradėti gyventi 16 metų viduryje taip pat buvo nuspręsta šios procesus vystyti toliau. Šios dienos pasikeitimas nuomonėmis suteikia galimybę parlamento nariams gauti daugiau informacijos apie tai, kaip valytos veiksmų planas yra įgyvendinamas ir kaip ir įgyvendinami visų dalyvaujančių šalių, skaitant ir ES prisimti įsipareigojimai. Taip pat būtų įdomu išgirsti jūsų pasiūlymus ir nuomonę apie tai, kaip spręsti globales migrantų ir pabėgėlių problemas, rengiantis jungtinių tautų aukščiausio lygio susitikimui, kuris vyks New York'e rugsėjo 19 dieną. Pone Boeda, norėčiau dabar Jums suteikti žodį dešimčiai minučių, o ponas Badar ambasadorius kalbės po to, kai pakalbėsite Jūs. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami e, Europos komiteto nariai, šio komiteto nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą, taip pat dėkuoju, kad Jūs man e, leidžiate pasikeisti uh, E, nuomonėmis su jumis apie migrantų srautais, tai e, reiškinys Europoje, taip pat ir e, Šiaurės Afrikoje, Viduržėmio jūros regione. Jūs kalbėjote pirmininkė apie įvairius procesus, kuriuose dalyvauja Marokas, taip pat minėjote Valetos vadovų susitikimą ir diskusijos tarp dviejų kontinentų Afrikos ir Europos tarsi suintensyvėjo e, jo metu vadovavimas į solidarumo tarp e, visų principų ir kiekvieno atsakomybės principų. Ir e, sėkmiai tai yra nepaprastai svarbu. Reikia kalbėti apie principą, kai atitinkamos valstybės jau susisavininkės tam tikrų dalykų ir būtų atsakingus apie, už migraciją tarp mūsų dviejų e, kontinentų. Kaip jūs sakėte, valetos susitikimas sustiprino regionius, subregioninius e, procesus, e, konkrečiai rabato procesą, taip pat kartumo procesą, kurį jūs minėjote. Ir taip pat E, kalbama apie valdymą migracijos ir e, reikia nespręsti tik tai ypatingų situacijų, bet reikia galvoti apie tvarumą ir reikia dalytis išlaidomis, o ne tik tai spręsti krizių e, pasiekmes. Buvo kalbama apie valeto susitikimo veiksmų planą, tai yra susijęs su tiesioginė e, kontrole, bet taip pat ir su kita plano dalimi e, spręsti priežastis migracijos ir šalinti jas. E, Kalma apie tai, kad labai daug žiniasklaida plačiai nušvietė pastarąją migrantų krizė, tai susijęs su nestabilumu regione ir šiuo metu e, tarptautinė bendruomenė bando e, šalinti konfliktus regione, ar tai būtų Libijoje, Sirijoje, Jemene ar kitose šalyse, bando gilintis į problemų priežasis. Bet kaip aš sakiau, e, nežiūrint tų paskutinių reiškinių reikia žiūrėti ir į kitus finansijos e, srautus, e, tai yra susijęs su ekonominėmis problemomis, socialiniais dalykais, e, problemomis susijusiamis su demografija, klimato kaita ir tai yra pagrindinės priežastys, dėl ko toks migracijos tipas vis labiau plinta ir ateitie tik stiprės. Ir aš atsakinga už Rabato proceso gyvenimą ir aš susipažinusi su migracijos dalykais. Mes galime sakyti, esame eksportuotoje e, migracijos, esame tranzito šalis ir taip pat dabar tampame ir paskirties šalimi. Bet galime pasitėti, mes bandome keisti požiūrį, mes e, galvome reiškinius kurie yra ilgalaikiai, reikia sprendimų ilgalaikių. Ir dėl to mes turime taikyti mm, įvairia dimensinį požiūrį. Dar galima pasakyti, kad Afrikos kontinentas yra šaltinis migracijos. Reikia žiūrėti į tai kaip į potencialą, ne į, tik kaip į problemą. Ekonominį, pavyzdžiui, potencialą. Tai susijęs su ištekliais. Ir galima galvoti apie mūsų kontinento ekonomikos saugimą. Taip pat ekonomikos dividendas gali, e, e, turi būti siejamas su aktyviais gyventojais Afrikos ir taip pat uh, Galima kalbėti apie afrikiečių integraciją e, pasaulyje ir taip pat Afrikoje, nes didžioji migracijos dalis vyksta Afrikos kontinento viduje. Jeigu pasižiūrėsime į statistikos duomenys, daugiau kaip 50 procentų migracijos atvejų, migracijos kylančios iš Afrikos, e, vyksta į kitas Afrikos šalis. šalis. Ir reikia mums nagrinėti visas priežastis, reikia kalbėti apie tai, reikia ieškoti išeičių mes tą ir bandome daryti. E, rabato proceso pagalba 2006 metų e, mes tą darome, bet ir um, reikia pasakyti, kad mūsų šalyje tai prasidėjo anksčiau, nuo 2000 metų. Matėme, kad e, migrantų srautai labai dažnai į Europą migrantai atvykdavo iš Maroko. Ir e, tai susiję ne tik tai su sienų kontrole, bet mes taip pat pradėjome dėkti vidaus reformas tam, kad pabandytume, kaip galima e, daugiau migrantų paskatinti likti savo šalyse. Ir Noriu priminti Jums, kad po valetos susitikimo rengėmės COP22 ir turėsime galimybę kalbėti tais klausimais taip pat tos konferencijos metu ir ieškosime realių migracijos sprendimo būdų. Kaip minėjau, viena iš priežasčių migracijos yra klimato kaita, vandens išteklių nikimas, sausros Afrikoje pirmiausiai ir tai yra klausimas, kuris yra svarstytinės COP22 kontekste ir e, pasaulinė migracijos organizacija 16 ir 18 metais e, rengė tam tikras diskusijas, taip pat prisidės prie Vokietija. Man atrodo, kad šiais metais rugsėjo pabaigoje New York'e vyks mm, tų klausimų svarstymas. Aš esu marokietė, atstovauju savo šaliai ir uh, noriu pakalbėti apie mūsų šalies pošiūrį. Galima sakyti, kad mes vadovavomės atvirumo dvasia, atvirumo e, kontinentui dvasia. Mes nuo 2006 metų turime nacionalinę strategiją, rabato procesas padėjo mums konkretizuoti ją ir mes e, maždaug 25 procentai sumažinome migrantų nelegalių srautus ir tokiu būdu mes galėjome pradėti e, pamastymus apie migraciją apskritai. Reikia, e, kalbant apie migraciją, nekalbėti tik apie nereguliarią, neteisę migraciją ar migraciją apribotą laikė. Reikia kalbėti ir apie teisėtą migraciją, nes reikia apginti teisėtus migrantus ar Marokė, ar kitose Afrikos šalise, ar Europoje. Europoje. Taip pat svarbu e, nepamiršti saugumo e, dalykų, nes reikia kovoti, pavyzdžiui, su nelegalių migrantų e, gabenimu. 2006 metų mes taikome tą įvairialypį požiūrį ir E, siekiame gilinti reformas tam, kad būtų galima užtikrinti vystimąsi vietoje tam tikrose šalyse. Ir vėl grįžtų prie valetos susitikimo, kuris leido pradėti e, bendras iniciatyvas įgyventi e, taip pat dvi šalės ar subregionės tarp kaiminių šalių. Ir ES Nigerijos, ES Etijopijos iniciatyvas, pavyzdžiui, sveikinu, nes leidžia jos dirbti vietoje. Nes viena valstybė, ir rytus teltai, nes viena valstybė negali išspręsti visų migracijos problemų, rasti visų sprendimų. Ir reikia dirbti kartu, nepamiršti solidarumo principą ir tokiu būdu mes galėsime rasti sprendimus. Kaip aš sakiau, 2006 metų Marokas e, gyvena naują nacionalinę migracijos strategiją, prasidėjus e, rabato procesui, mes e, esame numatę e, priemonės susijusias su migracijos kontrole. Taip pat plečiamas bendradarbiavimo principas, pavyzdžiui, su Ispanija puikiai bendradarbiaujame visais lygmenimis Tai nesusiję tik su sienų apsauga, tačiau taip pat mes e, dirbame, kad būtų galima struktūrizuoti ir regularizuoti migraciją ir taip pat žiūrime į žiedinę migraciją. Tai leidžia apsaugoti migrantus, e, užtikrinti palankę aplinką. E, tokiems migrantams ir taip pat galima pasinaudoti privalumais. Tokios migracijos e, atsiranda papildomos vertės ir geriau yra integruojami migrantai. Taip pat mes e, dirbame labai sparčiai, paspartiname veiksmus, kaip žinia, Marokas institucinės e, ekonominės visuomenės politinės problemas įgyvendino ir, įgyvendino ir mums jos e, padėjo geriau priimti e, migrantus. Dabar matome, kad atsiranda vis daugiau migrantų iš įvairių šalių, ne tik iš Pietinės Afrikos, bet ir iš kitų Afrikos šalių nuo 13 metų. E, e, mes žinome, kad mūsų karaliui išleidus tam tikrą įsakymą, atsirado daugiau migrantų, pabėgėlių. Vyriausiasis pabėgėlių reikių komisaras yra pateikę skaičius e, ir šiaip visi migrantai esantis Marokė yra iš tikrųjų registruojami. Visose regionuose migrantai gali įsiregistruoti ir taip pat prasideda uh, reguliarizavimo e, procesas migrantų pagal įvairias sąlygas, pavyzdžiui, moterų e, teisės, vyresnių migrantų teisės įtvirtinamos geriau. E, pirmiausiai mes jų tas grupė žiūrime, paskui studentai, kita grupė ar darbuotojai, ar darbingo amžiaus migrantai, kurie yra ekonomiškai aktyvūs asmenys. Mes per trejus metus reguliarizavome 26 tūkstančius asmenų, jų padėtis yra apibriešta. Taip pat siekime integruoti tuos migrantus, e, pasirašydami partnerystės e, sustarimus tarp įvairių žinybų, ministerijų. Taip pat e, E, nacionalinė konstitucinė e, vyrų ir moterų teisų taryba dalyvauja, e, yra numatytos galimybės migrantams dirbti, naudus tam tikromis paslaugomis ir įgyti migrantai tokie teisė į būstą. Mes taip pat siekiame atitinkamai priderinti mūsų teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti teisės migrantų Maroke. Laika, laikantis tarptautinių standartų ir ką tik tai e, parlamentas mūsų e, patvirtino įstatymą e, skirtą kovoti su prekyba žmonėmis ir mes tęsėme darbus, kasdien yra dirbama, įvairūs biurai yra atviri, migrantai gali įsiregistruoti ir matome, kad migrantų skaičius nuolat auga, apsistuojančių pas mus. Aš norėjau pasakyti, kad savo ruoštų mes esame e, pietinė valstybė, mes atliekame savo darbą, vykdome savo įsipareigojimus ir taip pat e, dalėmės patirtimis su įvairiomis šalimis. Kaip aš pradžioje sakiau, laikai pasikeitė, migracija tai yra realybė, kuri egzistuoja, kuri vis labiau įsišaknys. Dėl to nes turime galvoti, iš kokių pozicijų žiūrėsime į šį naują reiškinį. Manau, kad 21 amžius yra e, migracijos amžius, reikės priimti e, migrantus, reikia e, suprasti, kad žmonės gali laisvai judėti ir kad e, tas judėjimas migracija e, tikrai mūsų visus praturtins. Manau, kad jau uh, e, viršėjau savo kalbimo laiką, tai ačiū. Tik 30 procentų, bet viskas gerai. Dabar ambasadoriai žodžius. Thank you, Mr. Chairman. And... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą. Mes džiaugiamės, kad galėjome atsakyti jį palankiai. Kaip jau sakiau, Europo, e, Egiptas ir Europos Sąjunga um, palaiko labai gerus santykius ir mes suprantame, kokį svarbų vaidmenį Europos parlamentas atlieka. Tuo pat metu mes suprantame, kad pabėgėliai ir migracija išlieka labai aktualios temos. Ir aš norėčiau uh, pritarti uh, savo kolegiai, ministrė iš Maroko, kuri ką tik uh, kalbėjo apie procesą, uh, ir uh, pagirti kolegą iš IOM, uh, kuris yra, uh, turi savo būstinę. Uh, ka, e, kar, kartume. Kartumo procesas vyksta labai sklandžiai. Mes e, tuos džiaugiamės ir e, manome, kad tai sėkmingai įsilies į jungtinių tautų sistemą. Džiaugiamės partnerystę ir draugystę su ES, tikimės uh, subalansuotų, vaisingų santykių su visomis institucijomis, skaitant parlamentą, uh, Mes suprantame, kad yra atkreipiamas dėmesys į mūsų strateginius ryšius ir strateginės grėsmės, kurias turime kartu atremti abipusės pagarbos dvasioje ir abipusio bendradarbiavimo dvasioje. Mes tikimės, kad jūs galėsite priimti strateginį išsamų požiūrį bendradarbiavimą su Egiptu ir panaudosite galimybėmis ir iššūkiais, e, kurie iškyla mūsų bendrojoje kaiminystėje. Ir tikimės, kad rasime bendrų sprendimų naudingų mums visiems konstruktyviai ir palankiai. Šiandien kalbama kalbamės e, matydami, kaip Afrikoje, artimuose rytuose, bet visančiame pasaulyje milijonai žmonių kenčia dėl e, tokių pasaulinių problemų, kaip pabėgėlių srautai, prieglopščių siekiantieji, e, besvystančių šalių poreikių didėjimas, didėjanti diskriminacijos tendencija, rasizmo, ekstremizmo, terorizmo augimas. Todėl mes šį klausimą vertiname iš žymiai platesnės perspektyvos. Čia mes visi supratome ir manau, kad jūs ir mes supratome, kad e, po pastarų įvykių e, viskas priartėjo. Suprantame, kad problemos yra labai arti, nieko nebėra toli nuo mūsų. Terorizmas, migracija, pabėgėliai, ekstremistų ideologija. E, E, smogia mums visiems. Todėl mes suprantame, kad reikia žymiai labiau koordinuoto požiūrio, kuris pirmiausia pripažintų, kad ši problema yra bendra ir mums reikia bendro sprendimo. E, negalime vieni kitų kaltinti ir mėtyti atsakomybės iš vieno daržo į kitą, nes turime aiškiai pasakyti, kad darom yra nepakankamai ir aš tikiuosi, kad tai yra valetos strategijos, valetos pozicijos įgyvendinimo pradžia. Ten buvo kalbama apie tai, kaip Afrika ir Europa galėtų sutelkti jėgas tvariems ilgalaikiams santykiams, o ne trumpalaikiai perspektyvai. Uh, prie to dar kartą sugrįšiu. Dabar nedelzamas pakalbėsiu apie migraciją ir pabėgėlius. Egiptas nėra e, nesusipažinę su tomis problemomis. Aš žinau, kad jūs iš mano kolegų girdėjote iš migracijos organizacijos skaičių, bet dabar galiu pasakyti, kad šiuo metu Egipte yra 5 milijonai pabėgėlių ir migrantų, įskaitant 500 tūkstančių Sirijos migrantų. Paprastai, kai diskutuojame, e, sutelkiame dėmesį į Sirijos pabėgėlius. Todėl skaičiai 5 milijonai dažnai e, nėra net tas skaičius minimas. Bet tarptų 5 milijonų yra daug žmonių iš Sudano, Irako, Libijos, Somalio ir taip toliau. 500 tūkstančių Sirijos piliečių tie Sirijos piliečiai, kurie gyvena e, Egipte, jie negyvena stovyklose, jie gyvena kartu su egiptiečiais, jų bendruomenėse. Jie gauna e, subsidijuotą sveikatą, subsidijuotą švietimo paslaugas, sveikatos paslaugas. Skaičiuojame, kad maždaug 3 milijonai dolerių per metus kainuoja mums tokie migrantai. Bet kaip aš jau sakiau, tie žmonės yra įjungti į mūsų visuomenę. Ir e, tą darbą ir toliau tęsime, nešime mums tenkančią atsakomybę, nebandydami, kaip kai kurios kitos valstybės, dėrėtis ar išsireikalauti tam tikrų nuolaidų už tai. Be to, pastaraisiais metais mes matėme, kaip smarkiai išaugo prieglopšio prašymų e, Egipte ir Europoje. Visi žinote, kodėl - dėl skurdo, dėl karo, dėl nestabilumo artimos rytuose ir Afrikoje. Ir egiptiečių nuomonė, šį, šią problemą mes turime spręsti ir sprendžiame išsamei subalansuotai ir tvariai. Holistinis požiūris yra būtinas. Jeigu sutelksime dėmesį tik į saugumą, kurie apima E, sulaikymo priemonės, sienų kontrolę, nesugebėsime atsakyti, išspręsti šių uždavinių. Jeigu nebus teisėtos migracijos galimybių, tai migrantai pateks į kontrabandininkų priekybą žmonėmis priekauti žmonėmis rankas, tik padidės žmonių išnaudojimas ir eksploatavimas. Migrantai turi susilaukti apsaugos pagal tarptautinę teisę ir jie turi turėti galimybę padoriai gyventi priimančioje valstybėje. Mūsų nuomonė, pabėgėlių ir prieglopščio siekiančių srautų didėjimas tai yra susijęs su tuo, kad mes nesprendžiame e, problemos esminių e, atsiradimo priežasčių. E, pavyzdžiui, mes turim galvoti apie darbo vietų kūrimą, moterų e, jaunimo galimybių didinimą, stabilumo visame regione gerinimą. Pastaruoju metu e, matome, kad migracijos ir pabėgėlių diskusijose vis dažniau girdime islamofobijos, rasizmo gaidų. Be abejo, dėl to tik tai didėja ekstremistinių jėgų įtaka. E, Egipte matome, kaip e, daug žmonių neapsistoja, jie naudojasi valstybę kaip tranzitu ir toliau plaukia link e, Europos. Matėme, kas įvyko po to, kai buvo pasirašyta sutartis su Turkija. Buvo uždarytas Balkanų kelias, buvo sudaryta sutartis su Šiaurės Afrika ir tada padidėjo įtampa, spaudimas Egipte. Ir labai daug imigrantų ir pabėgėlių atvykstančių į Egiptą, siekdami jį pervažiuoti arba ten įsikurti, ties tokių žmonių skaičiai padidėjo būtent dėl mano dviejų minėtų sutarčių pasirašymo. Taigi, kas atsitiko? Jungtinių tautų e, pabėgėlių klausimų komisaro e, biuras 800 prašymų prieglopšiui gauna kiekvieną dieną, kiekvieną dieną Egipte šiandien, šie, šiemet. Tai rodo, kad Egiptas yra E, valstybė, kurie nuo žmonės nori įsikurti. Be to, dar turime tuos žmonės, kurie tranzitu pervažiuoja Egiptą, važiuodami į Europą. Vien per pastarąjį mėnesį Egipto sienos kontrolė sustabdė daugiau negu 5 tūkstančius e, nelegalių migrantų, bandančių kirsti Egipto sieną. Tai nereiškia, kad e, dalis žmonių vis tik jau sugebėjo pervažiuoti, tai nėra galutinis skaičius. Tik per pastarosius tris mėnesius, per paskutinės kelias dienas, 400 žmonių tokių buvo sulaikyta. Taigi mes patiriame labai didelį spaudimą, darome viską, ką galime, bet be abejo e, darbas yra labai sudėtingas, nes tie žmonės e, labai stengiasi ištrūkti. E, pastaraisiais mėnesiais migrantų vykstančių iš Europos į Šiaurės Afriką skaičius siekia 110 tūkstančių. 90 procentų iš jų yra iš Libijos, 10 procentų e, pe, važiuoja per Egiptą. Iš tų e, 10 procentų išvykstančių iš Egipto, 90 procentų yra ne egiptiečiai. Taigi galim sakyti, kad 9 tūkstančiai yra e, ne egiptiečiai ir tik tai 1 tūkstantis yra egiptiečiai. E, kodėl aš tos skaičius miniu? Jeigu spręsime šią problemą, E, tu, turėsime ieškoti, kaip pagerinti regioninį, e, nacionalinį ir tarptautinį saugumą. Pastaruoju metu labai daug yra kalbama, kad reikia kovoti su priekyba žmonėmis, su kontrabanda, išnaikinti tuos kontrabandininkų tinklus. Nuo 2010 metų yra priimtas nacionalinio komiteto įstatymas, patvirtinta strategija kovai su priekyba žmonėmis ir kontrabanda. Kontrabandininkai baudžiami, uždaromi kalėjimus. Tačiau dabar kaip tik šiomis dienomis yra priimamas naujas įstatymas Egipto parlamente dėl kovos su nelegalia migracija. E, tame įstatyme dėmesys sutelkiamas į bausmes kontrabandininkams. Ten yra kalbama apie nukentėjusius, apie migrantų saukas. Ten yra kalbama apie baudas e, kontrabandininkams greta informavimo kampanijų ir kitų panašių nacionalinėje strategijoje numatytų veiksmų yra numatyti du svarbus mechanizmai, kaip nubausti prekiautų žmonėmis ir kontrabandininkus ir kaip kovoti su nelegalia migracija. Be to, mes dar turime galvoti, kaip galime priimti pabėgėlius, kaip galime juos traktuoti kaip egiptiečius, kaip suteikti jiems pagrindinės paslaugas ir tuo pat metu turim galvoti, kaip užblokuoti tuos žmonės Egipte, kad jie nebeišvažiuotų iš jo bet e, jiems turime suteikti pakankamai paramos. Aš e, neminėsiu valstybės, kuri yra šalia ES sienos, 6 milijardus įgavo paramos per ES veiksmų planą. Pagalbos, e, kurią mes Egipte gauname, sumos tie siekia 2 milijonus per metus. Palyginkite tai su 6 milijardais valstybei, kurią jūs visi puikiai pažįstate. Ir čia e, aš perinu prie hartumo proceso. Atsiprašau, kad tiek ilgai kalbu, bet apie hartumo procesą reikia kalbėti. Mes dabar suprantame, kad šis klausimas yra Afrikos regiono e, klausimas. Mes gyvenantis Afrikos škščiulėje turime galvoti apie tai, ne europiečiai turi spręsti mūsų problemas. Ką mes, afrikiečiai, gyvenantis Afrikos šiaurėje, galime padaryti, kad šios problemos nebeliktų? Šarmel Šeikė Egipte vyko posėdis prieš kelis mėnesius. Ministrų posėdis įvyko visai nesiniai, kuriame visų Afrikos valstybių, Afrikos sąjungos valstybių ministrai susitiko ir galvojame, kokią strategiją būtų galima sukurti, kad užkirstume kelią kontrabandai ir prekybai žmonėmis. Kaip išvengti šios problemos? Daugelis Afrikos iškurio valstybių, iškišulio valstybių turėjo savo strategijas, bet tai, kas dabar vyksta, Aš manau, kad per klausimų atsakymų dalį mes galėsim dar apie tai padiskutuoti e, rodo, kad ne viskas yra nuveikta. Egiptas e, toms valstybėms padėjo, nepasiant to, kad pats turi didžiulių ekonominių problemų. Jau iki šiol mums pavyko suorganizuoti 11 mokymo programų Afrikos valstybėms, 250 Afrikos policininkų, kariškių, civilių pareigūnų buvo parengti darbui migracijos ir e, prieky, kovos su priekyba žmonėmis rytyje. Valeta. Labai daug gerbiamų parlamentarų klausė, kaip Egiptas vertina Valeto susitikimą. Kalbėsiu labai atvirai. Mes, kaip Hartumo proceso vadovai, per Valetos konferenciją suvokėme, kad yra labai svarbu pačių Afrikos valstybių lyderiams vykstančiams į ES įtikinti ES, kad e, Afrika Europai yra reikalinga Ne Afrikos sąjungai reikia Europos, šį kartą reikia kalbėti atvirkščiai. Afrikos sąjunga yra reikalinga Europos sąjungai. Mes tada tą žadėjome ir kaip ponas Pierre Dumont kartu su manimi ir su kolegomis iš Maroko uh, rengė uh, E, Rabat ir Hartumo procesą, mes akcentavome, kad mums nereikia trumpalaikių sprendimų, mums reikia tvarių, ilgalaikių partnerysčių tarp Europos ir Afrikos. Todėl valetos e, dokumento penkiose komponentuose apie tai yra ir kalbama. Tas paketas yra integruotas. Kalbame, kas yra plėtra, kokios jos yra pagrindinės priežastys. Problemas neišspręsime, jeigu priežasčių nepanaikinsime. Turime išsklaidyti krizę, bet pirmiausia, tas valstybės turime nukreipti vystimosi keliu. Uh, E, ką daryti su nelegaliais migrantais? Migra... Nelegalių migrantų neliks, jeigu atsiras legalios galimybės, nes kitaip, jeigu žmogus legaliai negalės įvažiuoti, jis e, įplauks kitais būdais, nelegaliais būdais. Kitas dalykas - migrantų apsauga, kaip apsaugoti žmonės. Ar pabėgėliai turi e, tik tai pagal atitinkamų statymų straipsnius būti remiami, ar visiems pabėgėliams turi būti numatyta aiški parama. Uh, Afrika ir ES šioje srityje labai daug daro ir to, tie veiksmai turi atnešti naudos abiems pusėms. Ir penktas dalykas, apie kurį mes kalbame, tai yra laisvanoriškas žmonių grįžimas į savo kilmės valstybę. Čia ES galėtų daug prisidėti. Aš manau, kad mes galimybių turime daug. Jeigu valetos dokumentas bus gerai gyvendintas, jeigu jis bus išsamei gyvendintas, tai e, Europa negalės pasakyti, kad jai rūpi tik tai imigrantų srautų sustabdymas. Afrika negali pasakyti, kad jai reikia tik pinigų. Taip mes nieko nepasieksime. Jeigu norime ilgalaikių, tvarių santykių ir partnerystės, mes turime sukurti pamatą ateičiai kaip sinchronizuoti valetos e, sprendimus su tuo, kas vyksta rabate, hartume, kas vyksta dvišalių pagrindų tarp daugelių valstybių. Per artimiausius mėnesius, artimiausius metus šį uždavinį turėsime spręsti. Mes turime užtikrinti, kad valetos dokumentas būtų priimtas, hartumo rezultatai turi būti įgyvendinti. Rabato dokumentai turi susilaukti dėmesio, bet taip pat reikia dvišalių susitarimų tarp Afrikos valstybių ir Europos valstybių. Galvokime, kaip optimaliai išnaudoti uh, E, skirtingus elementus Su Egiptu jums iškyla nemažai bendravimo problemų, būtent dėl to, kad mano išvardintas mm, diapazonas problemų nėra išspręsas. Mums reikia labai gerai bendradarbiauti, kad išspręsime problemas. Reikia geresnės, platesnės bendradarbiavimo bazės. Mes labai rimtai vertiname šį dialogą, esam už jį labai dėkingi ir labai norėtumėm išklausyti, ką gerbėjim parlamento nariai pasakys. Ir ponė pirmininkė, aš atsiprašau, kad aš tiek ilgai kalbėjau. 45 procentais viršėčiam skirtą laiką. Ačiū. Dabar žodis. Labai ačiū abiems svečiams. Abu jūs esate e, atstovai tų šalių, kurios gali daug ką pasakyti. Uh, atsirado nauja perspektyva ir manau, kad ES turi ją įtraukti taip pat. Tai nauja perspektyva dėl prieglapščio, pabėgėlių ir priverstinio iškelimo iš namų, gyvenamų teritorijų. E, Maroko ministrė pasakė, kad jos šalis yra tikriausiai pavyzdinė šalis, e, kuri labai aiškiai parodo, kaip galima e, nebūti, pavyzdžiui, šalimi, kurioje migrantai kenčia didžiulės e, kančias į migrantų prieimimo ir tranzito šalį. Šalim, gali tapti tokia šalimi. Manau, kad e, Marokas turi labai plačios, vairiaus patirties. Aš suvokiu, kad e, Marokas turi su problemomis siekdamas sulaikyti didžiulius migrantų srautus, jeigu nesulaikytų Marokas tų migrantų, jie atvyktų pirmiausia Ispaniją ir Italiją. Ir dėl to, man atrodo, kad labai įdomu išklausyti jūsų analizės apie tai, kad reikia priimti šį reiškinį, galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir taip pat, aišku, nepamiršti ir netėliotinų klausimų susijusių su uh, asmenų e, asmenimis ir reikia galvoti apie ilgalaikę, e, trumpalaikę perspektyvą ir e, reikia pradėti iš karto kitą ilgalaikę perspektyvą. Iš mūsų požiūrio taško žiūrint, tai yra didelė problema, gana veiksmingai ES įgyvendina ilgalaikę perspektyvą ir dėl to aš noriu uh, Egipto e, ministro žodžius pakomentuoti. Jūs kalbėjote apie tai, kad negali būti tokie mainai, kad jūs e, kontroliuojate srautus, o mes tik tai mokame pinigus, kad jūs tą darytumėte, ne, bet, nes tokia sistema nepasiteisintų. Matome Turkijos pavyzdį ir matome, yra teisinių, politinių, moralinių e, abejonių dėl to sustarimo su e, Turkija. Galime viską perkelti ant Turkijos pečių, bet mes matome, kad migrantai atvyksta iš, Egi, iš Egipto, iš Libijos. Tai yra kur kas pavojingesnis kelias ir situacija tikrai yra pavojingesnė žmonių keliavimo kelias ir matome, kad e, skęsta kur kas daugiau, nuskęsta žmonių, e, išvykusių iš tų šalių, jau kad iš Turkijo. Paskutinėmis savaitėmis matome e, labai rimtus, liūdnus reiškinius. Bet reikia kalbėti apie giliasias priežastis, kurios iššaukia tą masinį išvykimą asmenų iš savo šalių. Uh, nežiūrint tiek, kiek mes uh, užkardytume, užvertume vartų, žmonės iškos kelių, naujų kelių ir jie bus vis pavojingesni negu anksčiau. Ir man atrodo, kad visi sutarimai daugia šaliai, dvi šaliai yra labai naudingi ir mes rengsime pranešimą tam, kad galėtume apimti viską. ES neturi informacijos apie visus dialogus, tačiau mes maksimaliai bandysime apimti viską. Taip pat e, labai svarbus yra tarp regioniniai susitarimai. Kitaip tariant, e, valstybės, kurios e, labiau kenčia nuo migracijos poveikio, turėtų daugiau galimybių sudaryti susitarimus savo regione ir tai būtų kur kas veiksmingiau negu tai, ką galima padaryti iš Europos Sąjungos. Bet aš dabar norėčiau paklausti jūsų abiejų to, kas man labai mm, svarbu ir kas yra pirmiausiai politinis dalykas. Ar jūs manote, kad Europos Sąjunga turėtų e, per atėjančius metus kitaip apibrėžti ar kurti savo politiką, ko trūksta, pavyzdžiui, ES politikoje, jūsų valstybių atžvilgių? sienų kontrolės srityje taip pat, e, e, galvant apie žmogaus teisės, apie e, migrantų teisės ir apie žmonės, kurie yra netekę savo namų. Ką Jūs galvojate, ES galėtų daryti, galvant apie tą perspektyvą, apie kurią Jūs abu kalbėjote, apie ilgalaikę perspektyvą, kuri yra realus sprendimas tos dramos, kurią mes matome kiekvieną dieną. Ačiū. Gracias, kolega Pan. Ačiū, kolegai Pansėdžiu žodis. Ačiū pirmininkė. Noriu mūsų svečių paprašyti pristatyti savo nuomonę Štai dėl ko mes e, aukštai vertiname Valėtos viršūnų sustikimo rezultatus, tačiau susidaro įspūdis, kad siekiant užsibrėžtų tikslų mums trūksta nuoseklumo, nes tikrasis pasirengimas bendradarbiauti nėra pakankamais, nepaisant to, kad buvo prisimti įsipareigojimai skirti naują milijardinę paramos Šiaurės Afrikos valstybėms finansinę liniją. Finansavimas turėtų būti skiriamas per patikos fondą Šiaurės Afrikos migrantų problemams spręsti ir tai e, Ir tas finansavimas siekia 1,9 milijardus eurų 5 metų laikotarpį 28 šalims. Tai jau paradoksali situacija. Šis patikos fondas turėtų tapti atsakų į dabartinės struktūrinės problemas, tačiau reikia iškoti šių problemų ištakų, o tas ištakos yra žmonių gamtinių išteklių išnaudojimas. Valetos veiksmų plane šios temos yra minimos, dalis finansų lėšų turėtų būti skiriama joms suspręsti, tačiau viskas daroma pakankamai nenusekliai. Tai jau yra antrasis paradoksas. Taip pat kalbama apie geresnį administravimą migrantų srautų valdymą, skiriant šiek tiek ir finansinės paramos. E, taip pat plane kalbama apie laisvos prekybos sustarimų pasirašymą, kurie galėtų kelti grėsmę atitinkamų šalių partnerių vidaus užimtumui, taigi turime kuo greičiau nuo žodžių pereiti prie darbų. O po to dar reikia paminėti ir tam tikrą nepasitikėjimą šalyse partnerėse dėl tokių tarptautinių susitarimų. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie šią situaciją, apie tam tikrus neaiškumus, kadangi čia esame įvairių interesų, tačiau jie dažnai tarpusavėje susikerta. Kristam Prėda dabar. Ačiū pirmininkė, dėkoju mūsų svečiams. Ypatingai norėčiau pasveikinti ponę Boidą kuri visai neseniai aktyviai dalyvavo e, bendradarbiavant tarpusavę Europos ir Maroko parlamentams. Noriu padėkoti už jūsų mintis pristatytas ir tikrai džiaugiuosi, kad e, tiek Maroko, tiek Egipto atstovai pristatė savo patirtį, pabrėždami būtinybę nusekliai įgyveninti įvairiais formatais priimtus sprendimus, taip pat ir per valėtos viršūnių sustikimą priimtus sprendimus beveik prieš metus. Įdomu paminėti, kad čia bandoma tarpusavyje suderinti ilgalaikius ir vidutinės trukmės tikslus su trumpalaikiais tikslais, nes turime nepamiršti, kad valetoje buvo patvirtinta 16 labai tikslingų iniciatyvų, kurios turi būti įgyvendintos iki 16 metų pabaigos. Taigi, e, žinoma, labai svarbu užsibriežti ir ilgalaikius tikslus, tačiau kartu turime siekti ir trumpalaikių tikslų. Žinoma, dar nustatyti terminai, nes jį baigė tiems trumpalaikiams tikslams. Liko keturi mėnesiai iki metų pabaigos. Tačiau man įdomu būtų išgirsti iš mūsų svečių apie tai, kaip e, dinamiškai šie tikslai ir iniciatyvos yra vykdomos ir gyvendinamos ir kuri iš 16 iniciatyvų gyvendinama greičiausiai. Ypač turintaminė, kad patvirtinti e, tikslai yra nukreipti labai skirtingomis kryptimis, apie tai kalbėjo Egipto ministras. Aš e, žmogaus teisų pakomitetį, taip pat kadangi dirbu, tai žinau, kad kai kurios iniciatyvos yra gyvenamos ir tas susitarimas su Turkija dėl pabėgėlių iki šiol yra gyvenamos pakankamai gerai. Ir manau, kad kaip jau svarstėme šiandien ryte, esame suinteresuoti tuo, kad ir toliau tas susitarimas būtų gyvendinamas ir kad turkai e, jo įsipareigomą nepamirštų ir kad mes vykdytume ES savo pažadus. Taigi, dėkuoju uždėmesi. Ačiū dabar kolega Parniu. Ačiū, pan pirmininkė, pan ministrė, pan ambasadoriu. Pirmiausiai noriu Jums padėkoti už e, pristatytas mintis, už Jūsų kokybiškus pasiūlymus, kuriuos pateikite. Iš tiesų manau, kad e, rūpiučio pabaiga ir rugsėjo pradžia 2016 metų ir labai svarbus laikotarpis vertinant valėtos viršūnių susitikimo sprendimus, kaip ką tik minėjo kolega. Prieda 2015 lapkričio mėnesį vykęs viršūnių susitikimas patvirtino svarbiausius tikslus migracijos politikos srityje ir e, Valėtoje buvo nuspręsta sukurti tvarę partnerystę tarp ES ir Afrikos šalių. Taip pat e, reikia konstatuoti, kad e, milijardas 800 milijonų, kurie buvo skirti tam patikos fondui, palyginti su 6 milijardais, kurie buvo skirti Turkijai, pasirašius migracijos e, susitarimą, atrodo nelabai įspūdingai. Tas milijardas 800 milijonų. Taigi pirmasis klausimas, kurį noriu užduoti, e, paprašydamas jūsų šiek tiek tiksliau paaiškinti, yra susijęs su to, kaip e, tas 1,8 milijardo buvo panaudoti nuo 2015 lapkričio mėnesio ir kaip mes galėtume nubrėžti naują ateities perspektyvą tam, kad valėtos susitarimas galėtų būti pratestas. Taigi manau, kad e, Dabar jūs galite pareikšti savo pageidavimus tam, kad mes galėtume suteikti rimtesnę finansinę pagalbą jeigu iš tiesų norime finansavimo klausimus, apie kuriuos minėjo Pier Antonijo Panseri, išspręsti ir jūs, ponė ministrė, taip pat savo pasiūlyme apie tai kalbėjote, minėdama, kad egzistuoja tam tikros finansinės problemos, apie kurias kalba taip pat ir tarptautinė migracijos organizacija, pabrėždama blogas e, darbo sąlygas arba darbo užimtumo nebuvimą kaip pagrindinės migracijos priežastis. E, taigi, svarbiausias priežastis yra ekonominio pobūdžio. Taigi, mėla ponė ministrė, Marokas ir jo karalius Muhamedas VI, manau, yra geriausias e, migrantų iš pietų Saharos, iš regiono pietus nuo Saharos integravimo pavyzdys. Taigi, Manau, kad būtų įdomu išgirsti šiek tiek daugiau informacijos apie tai, kaip Marokas įgyvendina migrantų integravimo politiką ir galbūt būtų įdomu netgi pasinaudoti Maroko patirtimi visoms regiono valstybėms, turint omenyje Maroko vykdomas migrantų iš regiono nuo, į pietus nuo Saharos integravimo sėkmę per pastarus metus. Poskorvin Mikkė dabar. Ačiū, man pirmininkė. Aš tik noriu atkreipti dėmesį mano antikolegų socialistų į tai, kad galbūt e, atvykdamas į e, šalį tam tikras e, darbuotojas, tam tikros profesijos, jūs atima e, darbą iš tos pačios profesijos atstovų, tačiau jis taip pat turi valgyti, kažkur gyventi, jis sukuria darbo vietas kitų profesijų atstovams. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad Junktinėse valstijose 97 procentai darbuotojų yra migrantai ir kažkaip su, tai, su tuo yra taikomasi, o e, nuo Kolumbo laikų ir indėnų skaičius dešimt kartų padidėjo Amerikoje. Ačiū uždėmesi. Like Ana Gomes, aš taip pat noriu padėkoti už jūsų mintis, jos yra labai įdomios, siekiant įvertinti vykstančius procesus, taigi šiame kontekste noriu pritarti kolegų nuomonėms apie skiriamą finansinę paramą, kuri tikrai neatspindi problemos rimtumą, ypač lyginant su finansinę paramą, kuri, kuri yra skiriama Turkijai. Ne, ypač visi kalba apie tai, kad su Turkija pasivys sustarimas, tačiau tas sustarimas nėra pasirašytas, yra paskelbtas tik tai tam tikras pareiškimas. Taip pat reikia įvertinti ir priežastis, dėl kurių žmonės migruoja, tai yra ekonominės priežastis, e, jūs ponė minėjote klimato kaitą. Tačiau mes taip pat puikiai žinoma, žinome, kad migracijos priežastis yra ir blogas valdymas bei priespauda, nes žmonės bėga nuo konfliktinių situacijų, nuo priespaudos. Jeigu vertintume priežastis, tai europiečiai taip pat turėtų įvertinti ir priežastis dėl kurių iki šiol migrantų prieimimas nebuvo problema ir staiga tokia patapo, nes e, manau, kad mūsų ekonominė politika buvo netinkama, kadangi nebuvo užtikrinamas pakankamas ekonomikos augimas. Taigi, tas regioninis lygmo, kurį minėjote, siekiant e, išspręsti migracijos problemas ir ekonominės ir politinės, Ar galėtumėte šiek tiek mums daugiau papasakoti, kaip tos problemos yra sprendžiamas? Taip pat dar vienas klausimas, kurį jūs paminėjote pagristai, ponė Badar, e, jeigu migrantų nesileisime per duris, tai jie įlips per sieną, per langą. Tai reiškia, kad reikia ieškoti teisėtų kelių ir priemonių kurias pasiteldami mes e, ne tik e, išgelbėtume žmonių gyvybės, tačiau taip pat ir iškirstume galimybę pelnytis nusikaltelėms iš e, imigrantų. Taigi, aš manau, kad mūsų neveiklumo šioje srityje mes ir toliau leidžiame toms nusikaltelių grupuotėms ir organizacijoms, kurios yra taip pat glaudžiai susijusios ir su teroristais, žertis pakankamai didelius pelnus į savo kišenės ir iš mūsų pusėje, iš viso šio proceso taip pat mafinės struktūros pelnus. Labai ačiū, daugiau nematau norinčiųjų kalbėti, taigi dabar steiksiu galimybę Madame Buede atsakyti užduotus klausimus. Eh, merci, monsieur président. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponės ir ponai parlamento nariai už visus pateiktus klausimus. Pabandysiu atsakyti į kai kuriuos jų. Jūs klausėte, ką turėtų darė, daryti Europa, Europos Sąjunga. Eh, Pane Valenciano apie tai kalbėjo, panas Panseri kalbėjo apie tai, kaip Europa turėtų apibriežti savo politiką, kaip turėtų ją reformuoti. Kas visų pirma yra svarbu? Ir čia aš kalbu e, vadovaudamas Maroko pavyzdžių. Jau pradžioje sakiau, kad mums solidarumo principas ir bendros atsakomybės principas yra labai svarbus. Tai svarbu ir e, kilmės, ir tranzito, ir e, m, galutinio atvykimo valstybės požiūrių. Ir mums labai svarbu matyti aiškę politinę valią, gerą valią visose tose valstybėse išvykimo, priėmimo ir tranzitinėse valstybėse, taigi ir pietuose, ir šiaurėje. Be to reikia realios politinės paramos. Tai yra nepaprastai svarbu. Čia manau, kad visose tose valstybėse, visais lygmenimis turi būti demonstruojamas politinis rėmimas. Ir e, mano atsakymas toks gana bendro požiūrio, bet aš visą laiką akcentuoju, kad reikia galvoti apie tolimą perspektyvą. Nuorat kalbame apie tai, ką daryti artimiausių metų. Įmamasi čia nemažai veiksmų, bet e, jūs e, aiškiai e, pasakėte, kad turime galvoti apie e, E, abipusį požiūrį ir apie finansavimo problemas. Aš neslėpiu, kad tokios valstybės kaip Marokas pasirinko savo norų vadovautis integracijos, e, migrantų integracijos strategija. Nuo 2006 metų tai yra daroma ir aš neslėpiu, kad pats Marokas nusprendė finansuoti tos politikos didelę dalį. E, aišku, tų pinigų niekada nepakanka ir kolegas, kolega Balder e, minėjo, jei neklystų, 300 milijonų eurų, kurie yra skiriami Egiptui. Mes esam paskaičiavę, kad maždaug 230 milijonų eurų mūsų valstybė pasiekė per metus. Turim tą pabrėžti. Europos Sąjunga e, skiria tam tikrus fondus. Pirmiausia, MR8 fondus, kurie išlieka vis tik tai labai negausus nes, kaip ponas Panzeris sakė, jie yra skirti visoms 28 valstybėms. Ir be to mes suprantame, kad tie pinigai yra skiriami sureguliuoti visus migracijos aspektus, ką turi daryti valstybė, e, reaguodama į tranzito ar atvykimo reiškinį. Ir čia, aišku, reikia dar labiau pasistengti. Mes turim pa, greta finansavimo paralėti ir diskusijų procesą. E, suprantame, kad finansavimas ateina iš jau egzistuojančių fondų. Tai pinigai yra perpaskirstomi. Jeigu tie pinigai yra skiriami vienai programai, vadinasi, kad kitoje programoje tų pinigų liks mažiau. Ir neretai dėl to nukenčia tos pačios valstybės. Ir čia ne mes turime nuspręsti, sprendimai mums yra pateikiami, bet mes galvojame, kad finansinių lygmenių, finansavimo lygmenių e, turime suprasti, kad kiekvienos valstybės vidinio finansavimo galimybės skiriasi. Aš turiu galvoje pietų ir šiaurinės valstybės. Pietų valstybės, kad ir kokias politinės priemonės taikytų, neturi pinigų toms programams finansiškai paremti. Apie tai reikia kalbėti visų pirma. Kitas dalykas, jau nuo pat pradžių buvo sakoma, kad kai kalbame apie migraciją, kalbame ne tik apie nelegalią migraciją. Taip, nelegalios migracijos statistika yra gazdinanti didelė, bet ir uh, Legali migracija turi būti paminėta, turi būti sukurtos programos, kurios sustruktūrintų tą migraciją. Su Ispanija mes jau ką tik sakėme, kad yra sukurta migracijos struktūra, žiedinė migracija, kuri leidžia tam tikrą prasme užpildyti tam tikras tuščias darbo vietas. Taip pat e, ji leidžia marokiečiams lengviau įsikurti Ispanijoje E, be to, mes matome, kad nemažai marakiečių atvykusių į Ispaniją turėjo galimybę įsigyti profesinį išsilavinimą, turėjo galimybės mokytis ir taip jie galėjo e, lengviau integruotis ir e, migrantų srautai buvo paversti legaliais ir e, tie srautai buvo suvaldyti, e, dėl to buvo išvengta saugumo problemų ir nelegali migracija sumažėjo. Kitas svarbus klausimas e, keičiamis nuomonėmis iškyla. Marokas dėjo nemažai pastangų į tai, kad suvaldant šios migracijos nelemtus padarinius, kurie veikia mus visus, susiformavo tam tikrą segregaciją. Galima būtų sakyti, kad Na, nenoriu vartoti žodžio rasizmas, bet atsirado tam tikras migrantų atmetimo e, procesas, jausmas. Ir čia reikia kalbėti apie kultūrinį ir religinį integravimą. Šie srityje padaryti reikia labai daug, pastangų yra dedama, e, dvi šalių pagrindų, kaip jau buvo paminėta, taip pat daug yra dirbama daugia šalių pagrindų. Mano atveju Marokas labai daug bendradarbiauja su visa Europos Sąjunga, bet taip pat turime pasakyti, kad Marokas ir dvi šalių pagrindų su atskiromis valstybėmis Europoje labai daug palaiko ryšį. 2003 metais buvo pradėta religinė reforma Maroke, kuri buvo pagrįsta šūkiu gyvenkime visi kartu. E, mes stengiamės e, įtvirtinti tam tikras vertybės ir e, tai apėmė ir migrantų integravimą į kultūrinį pluralizmą. Ta pati turime padaryti ir ES. Mes visi turim kažką daryti, kad tas atmetimo jausmas dinktų. Pone Gomes kalbėjo apie ekonominės problemas turbūt ekonominė krizė savo irgi padarė, bet taip pat turim suprasti, kad egzistuoja kultūros krizė. Jau dabar turim kalbėti apie kultūros krizės sprendimus. Maroke yra sukurta e, speciali sistema. Iš pradžių mes įsteigėme e, imamų e, ugdymo sistemą. Ja, ja buvo mokomi skirtingų tautybių iš Afrikos ir net vakarų Europos atvykstantis imamai. Uh, Be to, e, matėme, kad šiame e, E, šioje mokymo sistemoje turėjo būti integruotas lyčių lygybės aspektas. Matome, kad e, moteris turi daugiau galimybių mokytis, norime pademonstruoti, kad moteris atlieka svarbu vaidmenį visuomenėje. Tai leido mums įvykdyti nemažai reformų valstybėse, ne tik politinių, bet ir kitokių reformų, nes e, moteris buvo realiai panaudotos kaip veiksmingos visuomenės narės. Visose šiose sritise dar galima nemažai pasvarsyti, manau, ir Europos Sąjungoje. Yra dedama pastangų, kurios e, turi, e, kurios demonstruoja, kad e, bendrai yra suvokiamas problemos, tačiau to neužtenka, reikia daug reformų, turbūt reikia daug kūrybiškumo šioje srityje. Ir taip pat reikia labai daug drąsos, kurią mes visi turime demonstruoti, žvelgdami į šiuos reiškinius. Ponas Preda kalbėjo apie dinamiškumą, dinamiką susidariusią po valetos vadovų susitikimo. Dar kartą galiu pasakyti, e, artima ir tolima perspektyvos yra du skirtingi dalykai, bet supraskim, kad negalime galvoti tik tai apie artimiausią ateitį. Per e, valetos vadovų susitikimą dėmesys buvo sutelktas į tam tikrus regionus, pirmiausia Šiaurės Afriką. Uh, E, mūsų valstybė dar neįeina į tą regioną, kuriam yra skiriamos artimiausios perspektyvos priemonės. Mes e, vis tik pritarėme Valetos vadovų susitikimo dokumentų bendrai dvasiai, e, kuria yra siekiama bendrai spręsti esminės šių reiškinių atsiradimo priežastis. Be abejo, ponė Gomes Jūs paminėjote ir valstybių vystimosi problemas ir politinės priežastis. Apie tai aš kalbėjau jau savo pasisakymą pačioje pradžioje. Tarp migracijos priežasčių yra ne tik ekonominės, visuomeninės, ekologinės, demografinės, bet ir politinės priežastys. Ir mes vis dažniau matome, kad, pavyzdžiui, nestabilumas Sirijoje, Sirijoje, Libijoje ar kitose valstybėse į pietus nuo e, Saharos iškyla rimtų politinių sunkumų ir e, jų, padar, jų pasiekoje žmonės bėga iš valstybės, bijodami nestabilumo. Ir čia tarptautinė visuomenė turėtų dėti daugiau pastangų, kad rastų sprendimų. Mes visi norime, kad per dėrybęs būtų rasta išeitis. Libijos atveju buvo bandoma sukurti dėrybas, e, buvo suorganizuoti dėrybas, kurios leistų išspręsti problemas. E, bandėme vertinti, kokia Libijoje susidarė politinė padėtis ir dabar tikimės, kad pagaliau pavyks pasiekti tam tikro stabilumo. O tas stabilumas yra būtinas ir e, jeigu atsirastų stabilumo, Libijos problemos iškart sušvelnėtų. Turbūt, kad viską sakiau, daugiau nieko nenoriu pasakyti. Thank you, Mr. Chairman. I think the first question, Ms. Valenciano and... Ambasadorius Padar. Pone Valenciano ir ponas Penseri klausė apie tai, kuo daugiau galėtų padaryti Europos Sąjunga. Mes nenorime skaityti kokių nors pamokslų ar aiškinti, kas ką turi daryti, tačiau manome, kad nuosavybės jausmas yra labai svarbus. Ir šiandieną mes žengėme labai svarbų e, žingsnį deramą e, linkme. Reikia daugiau suinteresuotų subjektų, daugiau veikėjų. Mes minėjome kartumo procesą Sudanas pietų, Sudanas Etijopija ir Etrėja. Klausome tų šalių, kalbame su jomis. Ir pirmą kartą mes išklausėme e, apie tai, kas jau padaryta ir ko iš tikrųjų reikėjo, reikia. Kartais atstumas, atotokis tarp dviejų dalykų yra tiesi linija. Ir kažkuri šalis gali pasakyti, noriu, kad man padėtumėte būtent ten, mums reikia e, pieno ar apelsinų sulčių ir man atrodo, kad mes galime, klau, turime labiau klausyti šalių atstovių, įsigilinti jų poreikius ir tokiu būdu bus randama uh, daugiau sprendimų. Pamirškime retoriką. Tos šalis jau įgyventina tam tikrus projektus, kurie nėra tokie brangus. Ir jos pasakys jums, mes turime 25 projektus, kuriuos teikėme e, e, e, Europos Sąjungoje. Maroko ministrė kalbėjo apie 200 milijonų, bet mes turime galvoje 2 milijonus, tik tai tiek, mums tiek tai reikėjo projektų gyvendinti. Du šimtai trisdešimt milijonų eurų tiek e, mes patys skiriame migracijos procesams Maroke. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Taigi nėra kažkokio magiško atsakymo. Tas klausimas yra ilgalaikis. 2010-2011 metais aš e, va, vienerius metus vadovau pabėgėlių biurui. Tuo metu 10 tūkstančių pabėgėlių per dieną matydavo, tiksliau, netekusių namų žmonių šiandieną 60 tūkstančių. Tai yra keletas milijonų per metus. Kodėl? Todėl, kad yra gilesnės problemos, įsišaknyje konfliktai ir trūksta tarptautinės sistemos. Saugumo taryba nepakankamai veikia ir nėra e, sistemos, kur leistų išspręsti šios problemus. Reikia e, spręsti šias problemas, nes ilgalaikė perspektyva bus labai sudėtinga ir manau, kad dalytis našta yra labai svarbu. E, ilgalaikė perspektyva tai yra atsakymas daug kas gali būti padaryta dabar, to reikia, tačiau jeigu Europos Sąjunga galvosite, tai kaip sustabdyti migracijos rautus, tai diskusija turėtų būti kitokia. O jeigu žiūrėsime į šią problemą kompleksiškai, žiūrėsime uh, į artimuosius rytus galvosime apie tai, kaip sukurti naujus stabilumą garantuojančius ryšius su artimaisiais rytais e, Afrika. Tai galbūt e, būtų sprendimas. E, migracija tik aisbergo viršūnė, reikia žiūrėti į visus kitus dalykus. Finansavimas, aišku, yra labai svarbus, be pinigų, be pinigų nieko nebus. Pajėgumų stiprinimas taip pat Daugeliu šalių reikia būtent oro. Egipte mes turime institucijas ir paėgumus e, siekiant kovoti su priekyba žmonėmis, tam tikrais migracijos dalykais, bet kitose Afrikos šalyse to nėra bet kai kurios šalis, net, kai kurios šalis neturi net teisinių mechanizmų. Mes dabar apmokome kai kurias šalis, važiuoju, nėra net ir įstatymų nukreiptų prieš neteisėtą migraciją, prieš priekybą žmonėmis. Mes Egipte labai daug pažengę esame ir padėt, galime padėti e, kai kurioms Afrikos šalims, kaip ir Europos Sąjunga. Ponas Panseri kalbėjo apie lėšas, e, skubius dacijų E, fondų skiriamos lėšos nėra šviežios lėšos, jos atkeliauja iš kitų e, fondų. Aš visiškai pritariu Anai Gomeš. Jūs e, minėjote du dalykus. Kalbėjote apie teisėtą migraciją. Kas daroma šiais tie? Labai nedaug kas. Aš valetoje pateikiu atitinkamų pasiūlymų. Europos Sąjunga turėtų padvigubinti stipendijas E, Afrikai. E, Ponas Vimon sutiko su tuo, bet buvo pasakyta, kad tai bus pasiekta per dešimt metų. Aš sakiau, ne, per vienerius metus. Tam buvo pritarta, bet Europos Sąjunga, o ne skirtingos valstybės narės tam pritarė. Aš dabar kreipiuosi jūs, Europos parlamento narius, ir e, prašau raginti jūs valstybės narės padvigubinti stipendijų skirimą Afrikos studentams skaičių, nes Tai atvers naujas švietimo galimybės Afrikos jaunuoliams. Jie galės teisėtai legaliai atvykti ir tai bus vienas iš e, būdų, bet e, aš jums turbūt nepasakysiu nieko nežinoma. E, jeigu pasakysiu, kad pareigūnams, kurie, pavyzdžiui, vyko į valeto sutikimą ar kitiems, sunku gauti visas, o kaip apie moksleivius, studentus, gydytojus. Ir jeigu mes numatysime daugiau galimybių tam, tai sugriausime tą užburtą kontrabandininkų ratą, kaip kad kalbėjo pane Gomeš. Mes Egipte daug dirbame, gilinamės į tris konfliktinės teritorijas. Libija, nėra sienos, e, kontrabanda, ginklų kontrabanda ir panašiai e, parlamentas, armija, vyriausybė, jų atstovai e, su mumis susitiko Egipte, ieškama buvo sprendimų, buvo siekiama užtikrinti integraciją Libijoje, viena vyriausybė, užtikrinti, kad veiktų ne dvi, o viena vyriausybė ir mes labai daug dirbame ir tikimės, kad e, galėsime toliau dirbti su jungtinėmis tautomis Sirija. Tai labai svarbu, mes visi E, suprantame, kad daug kas susijęs su amerikiečių rusų susitarimu. Mes remiame, tai mes remiame kovą su terorizmu Sirijoje. Ir e, šiandieną, e, jeigu Sirija žlugs, tai problema patrigubės, problemų padaugės tris kartus. Tai reikia išvengti tos šalies žlugimo ir Europos vyriausybė siekia, kad būtų pluralistinė vyriausybė už, sukurta. Taip pat Izraelio-Palestinos konfliktas. Mes dirbame su amerikiečiais, Izraelio atstovais, palestiniečiais ne tik tai, kad pasėtume pliusus, bet e, ieškome galimybių e, sutelkti šalis ir padėti rasti sprendimų regione. Reikia ieškoti visapusiško, nuseklaus ir kompleksiško sprendimo ir galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Mes taip turime iššūkių Egipte ir mes e, norėtume, kad Europos parlamento nariai suvoktų, kokie tie iššūkiai, pavyzdžiui, kojant su terorizmu ar kuriant šiuolaikišką e, valstybę. Mes turime e, demonstruoti daugiau pagarbos galvoti apie mūsų santykius ir taip pat reikia galvoti apie tą ilgesnę perspektyvą, galimybės jaunimui, projektai nedideli, kurie užtikrintų geresnės įdarbinimo galimybės. Mes e, žinome, kad teroristai nukreipia žvilgsnį į jaunus žmonės. Jeigu mes e, sukursime galimybės šalyse, tai e, bus tam tikra paskata. Norėčiau padėkoti Jums už įsitikimą. Egiptas sieks ir toliau palaikyti dialogą. Manau, ši iniciatyva labai gera ir tikiuosi, kad su kitomis Afrikos šalimis vyks panašios diskusijos ir reikėtų, kad tos diskusijos taptų vis svarbesnės, svaresnės ir kad galėtume labiau įsigilinti į šias problemas ir galėtume galvoti apie e, interesų žmonių abiejose mūsų kontinentuose. Ačiū. Labai Jums ačiū. Esame labai laimingi, kad galėjome apsikeisti nuomonėmis su Jumis. Reikia tęsti bendradarbiavimą ir siekti tikslų, kuriuos esame nusistatę. Šis darbo tvarkės klausimas E, jau išnagrinėtas. Dabar prašau pasilikti salėje. SBO atstovams e, paskambinome, prašėme ateiti anksčiau, atvyks ir pirmininkaujančios Vokietijos, e, šią organizaciją pirmininkaujančios Vokietijos atstovai ir pačios organizacijos atstovai. Colleagues, please take your seats. Fasten seatbelts ready for takeoff. Kolegos, prašau susėsti. Tęsime posėdį. Kolegai. Man ypatingai džiugu. Ar galėtumėte baigti savo privačias diskusijas arba tęsti jas už salės durų? Ačiū. Man ypatingai džiugu pristatyti Jums ir pasisveikinti su dažnu svečiu mūsų komitete, tai yra ESBA generaliniu sekretoriumi, ambasadoriumi Lamberto Zanieri ir taip pat nu, dar e, džiugiau man kaip Vokietijos atstovui pasisveikinti su Vokietijos specialiai galiotiniu Gernotu Eileriu, ambasadoriumi iš kurio aptarsime specifinius dalykus patenkančius į SBO atsakomybės sritį, atsižvelgiant į šiuo metu mūsų kontinente vykstančius konfliktus. Pirmiausiai paminėsiu valstybės perversmo mėginimą Turkijoje, taip pat e, sudėtinga saugumo situacija rytų Ukrainoje dėl tebesitėsiančios Rusijos agresijos. Visą tai parodo, kad būtina glaudžiau bendradarbiauti ES, ESBO ir Europos tarybai. Paminėsiu tik šias tris organizacijas. Būtinybė ir e, svarba plačios apimties saugumo koncepcijos, kurios e, parengimą ESBO nuolat pabrėžia atsižvelgiant į tą įvairią lypį nestabilumą, tiek kalbant apie tradicinius konfliktus, tiek apie kibernetinį nesaugumą ir terorizmą bei migraciją ir jos padarinius. Mums atskleidžia tos strategijos parengimo būtinybė, o narystė ESBO leidžia mums plėtoti dialogą tarp Rusijos ir vakarų, taigi ESBO, manau, ir buvo ir liks tuo forumu kurio narys turi vadovas tiek Helsinkio baigiamųjų aktų, tiek Paryžiaus hartiją, vertinant Vokietijos pirmininkavimo prioritetus, juos pristatė ministras Steinmeieris pačius svarbiausius, tai ir pirmiausia siekis atstatyti tarpusio pasitikėjimą tarp šalių narių, tiek e, sieki išspręsti politinėmis priemonėmis Ukrainos konfliktą, bet to, kad jūs užsienio ministras priminė pirmkaujančios Vokietijos įsipareigojimą e, spręsti esbo regione tebesitęsiančius ilgalaikius konfliktus. būtinybė išspręsti ilgalaikius konfliktus buvo pabrėžta taip pat ir balandžio mėnesį, kuomet vėl prasidėjo kovos šiek tiek netikėtai, tačiau nebūtinai nelauktai tarp Azerbaidžiano ir Armenijos žuvo šių konfliktų metu taip pat ir civiliai asmenys. Taigi Užsienio ministras Steinmeieris taip pat paskelbė pareiškimą apie būtinybę sugriežtinti ginklų kontrolę, ginkluotės kontrolę. Taigi, jeigu paminėtumėte keletą konkretesnių iniciatyvų, šią linkmę būtų malonu. Šiandien mes norime įvertinti taip pat ir tai, kaip esbo reaguoja į naujausius įvykius. Taigi, galbūt galėtumėte mums pristatyti tam tikrą tarpinį Vokietijos pirmininkavimo ataskaitą ir tuos planus, kurie yra susijęs su būsimuoju ministrų posėdžiu, kuris vyks gruodžio mėnesį. Taigi, dabar pirmiausiai suteiksiu žodį generaliniam sekretoriui Zanieriui. Tačiau jeigu kolega Erleris norėtų kalbėti pirmas, tai suteiksiu jam tokią galimybę. Ačiū, pan pirmininkė, mielas kolega Galerį, mielas Lambertas Zanier. Pirmiausia, noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šios dienos diskusijoje kartu su generaliniu sekretoriumi ponu Zanier norėčiau pateikti tarpinę likščiolinio Vokietijos pirmininkavimo ESBO ataskaitą per pastarosius ketverius mėnesius ir informuoti jūs apie 57 valstybėse ESBO narėse svarbiausius įvykius ir jų raidą. ESBO taip pat kaip ir Briuselė veikiančios institucijos vėl atnaujino savo veiklą po vasaros pertraukos, tačiau pastarųjų savaičių įvykiai neleido mums nusiraminti. Priešingai kryžių žydinių skaičius atrodo tik tai padidėjo. Europos Sąjunga ir ESBO tai yra svarbiausi mūsų bendradarbiavimo užtikrinant bendrą Europos saugumą ramščiai ir toliau yra purtomi tiek iš vidaus, tiek ir iš e, išorės. E, tačiau galima matyti ir šviesą tunelio gale per pastarosius aštuonerius mėnesius, pirmininkaudami ESBO. Mes kiekvieną dieną įsitikindavome šios organizacijos veiklos būtinumu, ypač e, krizės regionuose ESBO erdvėje. Ukrainoje veikia specialioji ESBO stebėtojų misija, kuri taip pat, kurios atstovai dalyvauja taip pat ir trišalėje kontaktinėje grupėje. Ir e, šis dalyvavimas būtinas siekiant užtikrinti Minsko sustarimo įgyvendinimą. ESBO parodė, e, kad gali čia veikti labai veiksmingai, nepaisant patiriamų sunkumų ir grasinimų. Per e, pastarosius metus mes e, prisidėjome prie bendros saugumo situacijos, padedant ES ir valstybėms narėms e, pagerinimo rytų Ukrainoje, nepaisant to, kad bendra saugumo situacija Ukrainoje ir politinis procesas nėra vertintini pakankamai gerai. <clears throat> Po to, kai vėl praėjus balandžio mėnesį kilo ginkluotas konfliktas Kalnų Karabache, esbo dėjo pastangas tarpininkaudama tarp konflikto šalių. Ir mes <clears throat> siūsdami daugiau stebėtojų Kalnų Karabachą taip pat ir stipriname savo įtaką tame regione. Taip pat ir Gruzijoje padėtis nėra visiškai patenkinama, nepaisant to, kalbant apie praktinį bendradarbiavimą, tarp konfliktų šalių buvo pasiekta tam tikra pažanga ir e, tą pagreitį reikia ir toliau išlaikyti, derinant tarpusavyje pasitikėjimą stiprinančias ir humanitarnės pagalbos priemonės Padmestrėje po e, kelių metų nieko neveikimo vėl vyko sustikimai formatu 5, 5 plus 1 <clears throat> ir pastarųjų mėnesių įvykiai pademonstravo, kad negalime susteikti su dabartiniu status quo, kalbant ir vertinant visus minėtus konfliktus, mes turime ir toliau dėti pastangas siekiant ilgalaikių politinių sprendimų, net ir konflikto šalis, kurios iki šiol bus suinteresuotos tuo dabartiniu status quo pripažįsta būtinybę <clears throat> judėti į priekį. Tačiau turime dar geriau pasinaudoti ir veiksmingiau turimomis ir e, pakankamai gerai užsirekomendavusiomis ESBO priemonėmis ir e, atitinkamus pasiūlymus esame jau pateikę, siekiant, kad prasidėję procesai būtų tinkamai gyvendinti. Mes tikimės, kad ES e narės, kurios yra ir ESBO narės, mūsų iniciatyvas palaikys mūsų likščionis pirmininkavimas, taip pat leidžia mums padaryti tam tikras išvadas, plačios apimties saugumo apibrėžimas, e, kurio kurį gyvendinti siekia jau 50 metų ESBO, atsižvelginti dabartinę situaciją, yra aktualus kaip niekada tarptautinė e, situacija, terorizmo stiprėjimas, kibernetinis saugumas, migrantų pabėgėlių problemas, visi šie iššūkiai verčia E, mūsų pasitelkti labai išmintingus apgalvotus ir ilgalaikius požiūrius. Esbo čia gali pasiūlyti svarbių, naudingų idėjų, ypač siekiant suderinti tarpusavyje <clears throat> saugumo politikos iššūkius su ekonominiais, politiniais, aplinkosauginiais klausimus. Būtent šį požiūrį mes ir pasirinkome per pastarosius mėnesius e, suorganizuodami e, daugelį aukšto lygio konferencijų ir vairių kitų renginių, kurių metu, pavyzdžiui, mes aptarėme taip pat ir e, prekybos politikos klausimus. Ir tose renginiuose pirmą kartą ESBO kontekste dalyvavo e, visoms valstybėms narėms atstovaujantis e, valdžios ir verslo atstovui. Taigi, tokiu būdu mes skatiname tarptautinį bendradarbiavimą didelio masto, taip pat surengėme plataus masto konferencijų, kurios tema buvo kova su tarptautiniu terorizmu. Jos metu aptarėme konkrečias priemonės, kurios turėtų būti gyvendinamos kiekvienoje šeimoje, bendruomenėje ir skiriose valstybėse. Taip pat surengėme daug renginių kurių tema buvo kova su antisemitizmu, žiniasklaidos laisvė, nediskriminavimas, taip pat intensyviai raginome gerbti žmogaus teisės, pagrindinės laisvės ir įtraukti <clears throat> jas į e, bendrą saugumo koncepciją, o spalio mėnesį dar didelio masto konferenciją surenksime šią temą. Manau, kad e, baigiantis vasarai ir ES ir ESBO susiduria su panašiais iššūkiais. Mes e, galime kalbėti apie tai, kad turime egzistuojančias gerai užsirekomendavusias struktūras tam, kad galėtume stiprinti saugumą, tačiau tiek valstybės narės, tiek atskiros institucijos ES turi prisimti daugiau atsakomybės. Siekdamas šio tikslo, Vokietijos užsienio ministras Frankas Walteris Stanmaieris pakvietė savo kolegas e, esbo narių atstovus į Potsdamą neformaliam susitikimui ir būtent jo metu bus aptariami konkretus žingsniai, kaip e, reikia sustiprinti ESBO ateityje ir 40 <clears throat> ministrų e, ESBO narių atstovų jau patvirtino savo dalyvavimą. Ir todėl mes manome, kad tik sustiprindami bendradarbiavimą galėsime atremti dabar patiriamus iššūkius ir visi esame suinteresuoti tuo, kad e, būtų įveiktos dabartinės e, problemos, su kuriamis susitarė Europos saugumo problem, sistema. Todėl mes tikimės, kad sustikimas Potsdame e, taip pat bus naudingas ir Hamburgė vyksančiam gruodžio mėnesį baigiamajam vakties pirmininkavimo ministrų susitikimui ir kad per busimuosius dviejus metus ESBO pirmininkaus dvi kitos es šalis - Austrija ir Italija - suteikia mums didžiulių galimybių nusekliai tęsti pradėtus darbus ir glaudžiai keistis patirtimi ES ir ESBO. Taigi tiek būtų mano tarpinės ataskaitos, mėly kolegos, dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, tačiau pirmiausiai Norėčiau perduoti žodį SB generaliniam sekretoriui sekretori Lamberto Zanie, tam, kad jis galbūt apibendrintų mano mintis. Prašau. Uh, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Ponas Erleris, manau, pristatė pagrindinius dalykus, pagrindinės mūsų veiklos kryptis. Mes visą eilę e, šiais metais labai glaudžiai bedarbiaujame su pirmininkaujančia Vokietija, yra įgyvendinama daug iniciatyvų. Taip pat e, ponas Erleris E, kalbėjo, kad e, yra pastangų išjudinti konfliktus, iš vietos spręsti situaciją, nebėra status quo, tačiau situacija yra sudėtinga, yra konkurencijos daug. E, Ukraina, krizė, konfliktas susijęs Ukraina yra pats svarbiausias galbūt dalykas. Dabar apie mūsų poziciją Ukrainos atžvilgių. Deja, politinės dėrybos nejuda labai stipriai į priekį. Mes dirbome, pirmininkant Vokietijai, Vokietija daug investuoja. E, siekdama, kad palaikomi būtų kontaktai, diskusijos tęsiasi, politinių daug yra problemų, žiūrime į žemėlapį, matome, kad linijos uh, E, pajudėjo nuo to laiko, kai buvo pasiekti Minsko susitarimai, taip egzistuoja skirtingi požiūriai į tai, kokia linija kryptis e, turėtų būti svarbiausia tęsiantis diskusijoms. Šiuo metu bandoma užsitikrinti paliaubas nuo rūpiučio 31 vidurnakčio Ir e, tai susijęs su mokslo metų pradžia, kad vaikai e, galėtų grįžti į mokyklą. Pernai tai pasiteisino ir paliaubos truko daug savaičių. Ir tikimės, kad tai gali vėl būti sėkminga. Jeigu taip ir bus, atsiras daugiau erdvės siekti pažangos ir politinėje srityje. Vakar susitikau su ministru Krinkinu, kuris patikino mane, jog Ukrainos e, kariams bus duoti nurodymai e, būti su ginklais, tačiau e, nesimti jokių veiksmų, nebent bus provokacijų ir tuomet gali vėl būti pažeistos paliaubos. Smurtiniai veiksmai yra sistemiški jų yra daug, mes per pastarąsias savaitės matėme labai neigiamų e, dalykų ugnies e, nutraukimo ar paliavų, paliavus kontekste net sunku tai vadinti paliavomis. Matome šimtus, e, net ir iki tūkstančio, daugiau kaip tūkstantį pažeidimų per vieną dieną tam tikrose teritorijose pirmiausia Mes bandome palaikyti kontaktus ir užsitikrinti, kad būtų laikomasi paliaubų. Deja, konsultacijų mechanizmas tarp uh, Rusijos, Ukrainos uh, kontaktai uh, e, JCCC neveikia, tai buvo gera priemonė uh, Mes e, bandėme būti tarpininkais tarp dviejų pusių, nes jos tiesiogiai nebendrauja. E, dabar dėje šis mechanizmas nebeveikia ir dėl to atsiranda problemų vietoje. E, girdėjote, ką sakė ponas Erleris, egzistuoja ir kitų problemų. Nebendradarbiaujama dažnai su stebėtojais. Pirmiausia, tai pasakytina apie separatistus, dėl to neįmanoma mat, susidaryti pilno vaizdo. Matome ataskaitas pranešimus ir suprantame, kad sunkio ginkluoti amunicija vis pildoma yra E, laikoma, tai e, tam buvo reikalaujama laikyti ginkluotę toliau nuo kontaktinių e, linijų taškų, bet vėl grįžo ginklai arčiau prie turinių ir tai yra pažeidinėjimai. Daromas atsiranda spaudimas, bet to matome, kad grėsinama ginklais stebėtojams, tą daro separatistai ir taip pat matėme priešiškų e, veiksmų prieš transporto e, priemonės. Austrijos sistema Šibel e, buvo anksčiau taikoma, naudojama, dabar ji nebenaudojama. Nebėra e, sąlygų e, užtikrinti E, skraidyti nepilotuojamams orlaiviams. E, taip pat yra fiksuotos e, vaizdo kameros tam tikrose zonose ir aš iš savo biuro vienoje galiu pasižiūrėti tai, kas vyksta prie kontaktinės linijos tam tikrose zonose. Kamera juda, ji pastato vieno viršuje yra įtvirtinta. Ir bet e, tos kameros nebėra, praeitą savaitę jį buvo, e, ji paskui buvo numušta. Mes e, investuojame į tuos dalykus, turime trumpo vidutinio nuotolio skraidiklės nepilotuojamas, bet Ir mes galėjome nustatyti, kur yra ginklų ir buvo, pavyko mums e, užtikrinti, kad jų nebūtų. Kitas dalykas yra elektroniniai e, ginklai. Mes žiūrime į tai, taip pat naudojame palidovų vaizdus, bet mums reikia paramos, paramos iš Europos Sąjungos, nes nepakanka investuoti į techninius dalykus, mums reikia ir ekspertų, kurie mums galėtų padėti e, interpretuoti, suprasti e, vaizdus, kad mes galėtume toliau e, veikti vietoje. Tokie yra svarbiausi dalykai Ukrainoje. Mums kelia surūpinimą tai, kad kenčia civiliai gyventojai, pažeidinėjimas žmogaus teisės ir uh, Tai yra tragedija, kuri tęsiasi. Deja, e, ji dažnai pamirštama, kadangi tokia situacija jau trunka ilgai ir yra labai sunku pakeisti iš esmės situaciją. Dėl Krymo visą eilę klausimų, problemų E, sakoma, kad Rusijos valdžia užkardė teroristinį išpuolį. Mes nusintėme savo stebėtojus, kad jie pasižiūrėtų, kas vyksta prie kontaktinės linijos, nedaug judėjimo, tačiau įtampa auga šiame regione taip pat. Reikia pasakyti, kad regioninė politika, konfliktai e, stabdo iniciatyvas, apie tai kalbėjo ponas Serleris. Jeigu pasižiūrėsime į mūsų veiklos zonas, Kaukazo regione, Gruzijoje, Gruzijoje vyks rinkimai greitai, mes daug dėmesio skirsime šiems rinkimams, tačiau nedaug E, kas padaryta sprendžiant konfliktus e, tame regione. E, gali įpėrėm susitikimai vyko, ES stebėtojų misija veikia Kalnų Karabache. Yra vid, tam tikrų problemų, vidaus problemų Armenijoje. Mums kelia susirūpinimas stabilumo dalykai. Dirbame su policija Kartais matome, kad e, naudojama perteklinė jėga e, demonstrantų atžvilgių, pavyzdžiui, Azerbaidžiane dirbame, e, bandome vėl bendrauti po to, kai pernai buvo nutraukti veiksmai. Centrinė mūsų veikla ten, Centrinė Azija, padėtis nėra gera, pavojus, kad tas regionas kentės nuo nestabilumo. Azerbaidžianas, e, lyderysės, vadovybės klausimas. E, ta pasaulio šalis tikrai neduoda mums e, galimybės gyventi ramiai. Moldova, kitas šalis, yra tam tikrų iniciatyvų, bet to nepakanka. Vidaus padėtis Moldovoje reikalauja, kad mes nuolat stebėtume padėtį. Vakarų Balkanai, Bosnija mes e, turime daug labai darbuotojų iki šiol ir reikia dar spręsti visą eilę problemų, labai svarbios problemos, pagrindinės problemos tai šaliniai spręstos. Kosovas e, būsi Jugoslavijos Respublika Makedonija, galbūt gruodį vyks rinkimai. Mes pavasarį e, dirbome, galvodami apie rinkimus, pavasarį, birželį. Tikriausiai žinote, kas vyksta. Galbūt dabar atsiras galimybė, jeigu visi sutars, e, kad rinkimai turėtų vykti gruodį, mes esame pasirengę paremti tai Juotkalnyje. E, taip pat ten vyks rinkimai. politinė aplinka nėra labai palanki, nėra, yra tam tikrų neramumų, neseniai sulaukiau ministro pirmininko laiško apie tai, kaip įgyvenami sustarimai su opozicija, tačiau e, dar turi būti įkurt, suburta komisija, kuri na, turėtų stebėti rinkimus, bet atsirado, tebe egzistuoja įtampa tarp partijų. Plačiau geopolitiniai dalykai. Siekiama spręsti e, problemas pagrindinės, užsimėte kovos, kova su terorizmu, taip pat ekstremizmu. Mes e, dėl kibernetinio saugumo e, siekiame parengti pasitikėjimo stiprinimo priemonės. Amerik Amerikos ambasadorius vadovauja atinkamai grupiai, rusai labai aktyviai veikia, atsirado erdvės, nežiūrint takoskiros. Ir mums pavyko dirbti kartu. Migracija. Daug diskusijų dėl migracijos ir pirmiausia diskusijos dėl to, ar SBO turėtų užsimti migracijos dalykais ypač kai kurios valstybės narės ES reiškia tam tikrų nuogastavų dėl to. Mes taip pat e, e, dalyvaujame diskusijose apie migraciją, mes nekalbam apie kvotas, Bet mes esame regioninė organizacija, e, žiūrime, ką daro jungtinės tautos ir bandoma, bandome kovoti su priežastimis. E, ar žiūrime į migracijos trautus, pavyzdžiui, siekiame kovoti su prekyba žmonėmis, rengiami mokymai vidaus reikalų darbuotojams, e, pasienio pareigūnams, muitinės pareigūnams, pirmiausiai galvant apie kovą su prekybo žmonėmis ar e, tokios prekybo žmonėmis grupuočių m, mm, su naikinimu, šardimu. Mes taip pat tikimės, kad ministrai priims atitinkamus sprendimus ir galėsime užtikrinti SBO indėlį į platesnės diskusijas apie tai, kas vyksta. Mes žiūrime į migracijos poveikį mūsų visuomenėse, visuomenėms. Mm, žiūrime į e, žmonės, į integracijos klausimus, taip pat religinis dialogas, sąveika svarbu, mes turime kalbėti apie tai su žmonėmis, su mūsų žmonėmis. Labai svarbu geriau kalbėti su žmonėmis apie tai. E SPO bando tą daryti. Bandome dirbti su atskiromis socialinėmis grupėmis. E, susitiksime su merais, pavyzdžiui, kad galėtume pasikeisti patirtimi su jaunimu, su moterimis. E, kitaip tariant, E, bandome pasinaudoti mūsų stipriomis pusėmis. Paskutinis dalykas e, - ryšiai tarp ES ir SBO. Aš iki vakar aš dalyvavau, e, dirb, buvau Austrijoje forume specialiame. Litoči buvo vienas iš autorių strategijos gal pagrindinis. Ir aš SB, iš SBO perspektyvos e, kalbėjau apie tai, kad galvodamas apie ankstesnę Solanos strategiją, e, sakiau, kad SBO turėtų būti ne tik vertinama kaip kažkokia organizacija, bet ir kaip platforma, su kuria galime, galima dirbti kartu, kai, kad e, SBO būtų vertinama kaip svarbi partnerė. Europos Sąjunga 70 procentų biudžeto įneša į SBO e, biudžetą. Ir pavyzdžiui, ir Ukrainoje labai svarbus ES vaidmuo, bet taip pat reikia paminėti Šiaurės Amerikos komponentą. Man atrodo, kad ES su Rusija gali dirbti pasinaudodama SBO kaip platformą ir bandyti spręsti tam tikras problemas Ukrainoje. Tas modelis e, ne verstų ES atsisakyti kokiu nors savo principų, sprendžiant pagrindinės problemas. Ir mes siūlome tam tikrą erdvę ES veikti per mus. Galima ir kitų kanalų rasti, dirbant kartu. Ir ES tai yra galimybė e, veikti kartu dabar. E, Briuselėje e, atidarytas nedidelis biuras, kolega atvyks laikas nuo laiko į Briuselį, bus bandyt, bandoma stiprinti institucinius ryšius. Dirbsime kartu su Europos institucijomis. Loik Simone, kolega yra salėje, kaip tik jisai dabar E, fotografuoja mus. Ir e, tikiuosi, kad jo darbas padės sustiprinti mūsų ryšius. Tai tiek ir mielai atsakysiu klausimus. Ačiū Masodariu Žanie, pirmas kalbės Deividas Makelisteris. Ačiū, pan pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už įdomias mintis. Du trumpus klausimus noriu užduoti. Pirmasis skirtas ponui Erleriui paskutinė ESBO parlamentinė asamblėje vyko Gruzijoje. Ir didelė balsų dauguma ten buvo dar kartą patvirtinta pozicija remianti Gruzijos teritorinį vientisumą, suverenumą, sienų nepažeidžiamumą ir nekeičiamumą ir buvo pabrėžta, kad Rusija pabrėž... pažeidė tarptautinę teisę savo veiksmais, taigi galbūt galėtumėte trumpai įvertinti šį konfliktą, kuris dėl Ukrainos įvykių susilaukė nepakankamai tarptautinės bendruomenės dėmesio. Antras klausimas abiems pranešėjams. Šios dienos Frankfurter Allgemeiner numeryje įspausintas Ukrainos susiekalų ministro Klimkino straipsnis, kuriame labai E, griežtai kritikuojama Esbo, noriu pacituoti, ką jis rašo. Daugelį metų Esbo purto krizė. E, Maskva ir jos statytiniai e, vyriausiasis mažmų komisaras bando sumažinti Esbo biudžetą bando eliminuoti iš e, konkurencinės kovos svarbius veikėjus. Rusijai nereikia veiksmingos esbo, kaip ir nereikia veiksmingos stebėsenos misijos Ukrainoje, nereikia e, Rusijai tartautinių stebėtojų Kryme ir užimtose Ukrainos teritorijose kitose. Taigi, kaip Jūs vertintumėte tą pakankamai griežtą kritiką Ukrainos užsienio ministro esbo atžvilgiu? E, pirmininkas, aš manau, kad praktiškai mm, Rusija čia yra kritikuojama labiau nei esbo, teisingai Michaelį pastebėjai, sako ponas Makalister. Ačiū už tokius išsamius jūsų analizės, e, iš atsames išvadas. Ir aš susitikau su Vokietija, kuri pradėjo pirmininkauti. E, Berlyne tada aptarėme jūsų pla, pirmininkavimo planus, turinį ir e, jūsų darbo e, tokia strategija. Buvo labai įdomu išklausyti, ką Jūs kalbėjote apie Padnestrę ir kiek pažangos ten gali būti pasiekta. Man atrodo, tai nepaprastai svarbu. Porą klausimų panui Erle ir trys klausimai e, kitam kolegai. Pane Erle, kaip Jūs vertinate padėtį susidariusią dėl e, be, vyriausios įgaliotinės bendrosios strategijos? Ar jie atitinka jūsų planus pirmininkavimui. Jūs pirmininkaudami ketinate e, svarstyti konfliktų prevencijos mechanizmų klausimą, kuris yra nepaprastai svarbus. Taip pat būtų labai sužinoti, e, sakėte, kad rugsėjo pradžioje vyks konferencija. Kokiu mastu kitos valstybės gali prisidėti prie tolesnių žingsnių, stiprinant e, SBO? Ar norėtumėt kažką ypatingo išskirti? Gal ateityje tik tai tai išriškės? Per konferenciją? Bet būtų labai įdomu sužinoti e, tai e, ir įvertinti iš Europos parlamento perspektyvas. Toliau. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia e, surasti gerų ekspertų, kad jūsų darbas būtų subalansuotas, tvarus ir jūs tikitės, kad e, pirmininkaudama Vokietijo, paskui Austrija bei Italija galėtų toliau tą kryptimį eiti. Gal galėtume apie tai šiek tiek plačiau pakalbėti, kokia būtų mūsų pozicija. Dėl saugumo buvo labai įdomus pastebėjimas. Šis matmuo nepaprastai svarbus. Jūs pabrėžėte, kad SBO labai svarbu darbą atlieka Rusijos požiūriu. Ko, kaip Jūs vertinate vyriausios įgaliotinę strategiją. Ar e, ją kaip tarpininkė e, dėrybose vertinate kaip atliekančią gerą darbą? Kitas dalykas, kaip vertinate bendravimą tarp valstybių? Aš žinau, kad vyko tam tikros tarsi kryžminės dėrybos tarp Čekijos ir Vokietijos, bandant pasikeisti sukauptą patirtimi. Kiek gilus toks bendradarbiavimas, nes čia Europos parlamente ir taryboje mes tengiamės e, kovoti su uh, E, įvaizdžių, kad visi migrantai tik užplūsta ir mes tengiamės rasti europietišką požiūrį. Panas Užtrevičius. Dėkui, Mikhailai. Uh, e, well, first of all, thank you. Ačiū. Ačiū, kad atėjote į mūsų e, komitetą ir kreipėtės į jį, nes SBO atsakomybė yra labai plati. Ir reikia pasakyti, kad jūs savo ruoštų pakankamai dedate visuomet pastangų. Per 25 metus e, buvo daug pasiekta, o prieš 25 metus e, viltis tik atsirado ir buvo tikimasi, kad nebeliks užšaldytų konfliktų. Tačiau paaiškėjo, kad vėliau susidarsius valstybės tų užšaldytų konfliktų skaičius tik tai padidino pasieniuose. Ir aš žinot, e, kad kalbu apie Rusiją kaip tokią valstybę. Mano klausimas ponui Zanį dėl bandymų neįsileisti stebėtojų į okupuotą į Donbasą, kur būtų galima vertinti padėtį. Ar čia kažkas pasiekta? Ir kokiu mastu Rusijos pusė sureagavo į prašymą suteikti stebėtojams galimybę stebėti padėtį, kad konfrontacija dar labiau nepagilėtų. Kitas klausimas būtų dėl pastaro meto tendencijos. Bandoma tarsi atkurti buvusią sovietinę praktiką, kai e, psichinė izolacija yra taikoma tam tikriems politiniams e, veikėjams. Aš galvoju apie pono Rumerov, kuris buvo uždarytas jėga į psichiatrinę ligoninę ir laikomas ten prieš savo valią. Man atrodo, kad tai yra e, labai nepalanki, nerima kelinti tendencija, kurią reikia spręsti netidėliojant, su kuria reikia sudoroti netidėliojant. E, pone Erle, E, mes žinome, kad iš rytų Europos e, sovietinės okupacijos laikotarpiu buvo išvesta iš rytų Vokietijos e, pabaiga dalis kariuomenės ir buvo įkurtinta patnestrėje. Mes dabar turim kalbėti ne apie migrantų, o apie stabilumo klausimus. Tol, kol raudonoji armija, ar kaip kitaip jie bebūtų vadinama, tame regione išliks, jokių vilčių sukurti stabilumą ar taiką tame regione nėra. Kokiu mastu tokių nelegalių dalinių e, išvedimas bus svarstomas per Vokietijos pirmininkavimą, nes jūs padnesiai skiriate ypatingą dėmesį ir aš už tai esu dėkingas. Ar pasiekėt, kad atsakingos valstybės geriau suprastų, jog kariuomenę reikia išvesti kuo greičiau? Thank you. Kollege Scholz. Äh, danke auch. Ich möchte mich herzlich bedanken. Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti už e, jūsų išvalgas. Galbūt norėčiau papilti diskusiją šiek tiek kitokiais aspektais, nepaisant to, kad kolegos tikrai uždavė labai svarbių klausimų. Manau, kad ESBO yra vienintelė tarptautinė organizacija, kuri turėtų apibrėžti savo interesus ir užimti tam tikras pozicijas, e, sprendžiant konfliktinės situacijas. Europos parlamentas, Europos Sąjunga veikia kartais e, bendrai, kartais kai kurios valstybės atskirai, tačiau mes turime ESBO kontekste užduoti savo klausimą, kaip galima prisidėti realiai prie konkrečių situacijų sprendimo. Taigi noriu jūsų paklausti, kaip jūs įvertinate ESBO institucijų pasirengimą ar parlamentinėje asamblėje ar vykdomosiose struktūrose tą tarptautinės politikos, politinės padėties suvokimą siekiant e, pagerinti bendrabiavimą organizacijos viduje tam, kad būtų išsprendžiami veiksmingiau jūsų minėti konfliktai. Taip pat ar manote, kad valstybės narės skiria pakankamai lėšų ir priemonių, ne tik materialių, tam, kad e, tos problemos minėtos būtų sprendžiamos? Aš pirmiausiai turiu menyje įvairius pasiūlymus susijusius su tam tikrų konsultacinių struktūrų kūrimu, kurios e, būtų kūrimos taip pat ir ESBO kontekste. Ir pabaigai dar klausimas, jeigu prisimintume ankstesnius laikus, kuomet buvo ištakas esbo, svarbiausi tikslai buvo saugumo stiprinimas, ne tik karinio saugumo, tačiau taip pat ir <clears throat> būtinybės atsižvelgti į ekonominius aspektus. Todėl atsižvelgiant į pakankamai sveitingą padėtį ES viduje, kur dabar tęsiasi diskusijos ir galimai uh, E, dezintegracijos procesas yra prasidė, prasidėjęs, taigi galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip ESBO galėtų prisidėti prie COP3 kūrimo, kuris prisimant COP2 tikrai galėtų būti naudingas stiprinant ESBO narių tarpusio bendarbiavimą. Na, paskutinis klausimas susijęs su pabėgėlių ir migrantų problemomis, kurios, kurias jūs taip pat minėjote. Jeigu šios problemos nebus išsprendžiamos e, dialogo forma, gali kilti nauji konfliktai. Kaip jūs vertinate e, esbo narių pasirengimą bendromis e, pastangomis ieškoti šių problemų sprendimų, siekiant užkirsti kelią naujų įtampų atsiradimams. Ačiū, kolega Mizeričius. To... Ačiū pirmininkė, pabandėsiu kalbėti glaustai, nes kaip matau laikas baigėsi. Čia aš sėdžiu. Pirmiausia, pirmiausia, dėkoju E, už e, tokį informatyvų ir išsamų padėties pristatymą. Aš taip pat esu dėkingas už tai, kad jūs norite ir mielai ateinate į mūsų komitetą, kai tik mes jūs pasikviečiame. Aš jūs e, sveikinu metų pradžioje, kai Vokietija perėmė pirmininkavimą. ESBO ir matėm, kad prasidėjo konstruktyvaus mąstymo ir pozityvios dinamikos etapas. Tai yra reikalinga daugelėje mūsų svarstomų klausimų. Aš taip pat suprantu, kad tuo metu tai skambėjo kaip neįgyvendinamas siekis iš Vokietijos lūpų. Dabar aš šiek tiek mažiau optimistiškai, negu jūs vertinu tai, kas pasiekt, nors dar metų galo nepriejome. Taigi gali būti, kad e, bus e, padaryta e, dar nemažai, tačiau jau padaryta tai, ko tikėjomės pačioje pradžioje. Aš sutinku su tuo, ką pasakė ponas Erlė. Tačiau jeigu mes įvertytum bendrą vaizdą, tai pamatytumėm, kad Minsko sutartis neveikia. Bet tai yra vienintelė galimybė mums, vienintelis pagrindas veikti. Ir iš Europos komisijos esame gavę laiškų, kai sakoma, kad politinės darbo grupės neduoda e, gerų rezultatų, apčiuopiamų rezultatų. Ir kai e, stebėjimo misijos e, sudeda kardus, ir negali patekti į stebimas e, okupuotas teritorijas, tai nieko negalime padaryti. Donetsko regione, kaip buvo sakyta, taip yra. Mes negalim tada tikėtis, kad SBO pasieks kažko sėkmingai. Taip pat mes puikiai suprantame, e, kokia yra to priežastis. Minsko sutartis e, yra plati išsami, bet Rusija savo ruoštų nenorėjo sukurti veiksmų plano, kas ką turi padaryti ir kaip turi būti dirbama. Tai trukdo dys bet kokiems sustarimams ateityje. Ir aš tikrai tikiu, kad uh, E, čia mes kalbame apie tokią susilaikymo diplomatiją. Ar netėjo laikas išsiaiškinti, kas turi būti padaryta? Reikia sukurti veiksmų planą, kaip veikti, nes dabar e, turime tik tai dalinius Minsko sutarties įgyvenimo planus. Aš suprantu, kad tam reikia aukšto lygio uh, įtakos ir aš norėčiau, kad jūs pateiktume tam tikrų hipotezių. Na ir trumpai aš norėčiau paminėti Uzbekijos krizę. Taip, tai yra labai rimta problema. Uh, ir pagal e, Kazahstano skleidžiamas naujienas. E, premjero ministro pavaduotojas jau e, namų arešte Azimovas ir gali būti, kad visas procesas labai ilgai užsitęs. Labai ačiū. Um, dank, kolegė. Kolegai Kukanų žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Vienas klausimas ponui Zanį, žinant, kad jis turi nepaprastai daug patirties tarptautiniuose reikaluose. Labai bendro pobūdžio klausimas. Kaip jūs vertinate Rusijos požiūrį į ESBO? Kokia jų strategija? Kokių taktinių priemonių jie ketina imtis, kaip elgesi, ar įmanoma jais pasinaudoti bent jau kartais, bandant e, įgyvendinti mūsų interesus. Ar tai yra beviltiškas bandymas, noras? Freund. Kolega Freund. Chairman, ačiū pirmininkė, ačiū už puikiai atliekamą darbą e, praktiškai e, konkrečiose valstybėse. Aš iš Austrijos norėjau išsakyti mūsų vertinimą. Visuomet džiaugiamės tuo, ką jūs darote. Ir smagu, kad e, galėsim kitais metais perimti iš jūsų pirmininkavimą SBU. Aš norėčiau jūsų paklausti vieno dalyko. Iš e, klausimas kilo perskaičius Liepos mėnesį New York Times laikraštyje. Tik dvi trumpas pasraipas perskaičius neilgiau kaip 20 minučių. Žaliai apsirengę kariai, kalbame Ukrainą. Žaliai apsirengia kariai, užsideda šalmus, pasikrauna ginklus, o baltai apsirengia Europos e, taikos siekiantys stebėtojai, susilanksto bloknotus, sėda automobilius ir nuvažiuoja. Ir tada prasideda šaudimas. Tai yra įprasta e, karių ir stebėtojų darbo metodika. Ir E, taip SBO reaguoja į jau trečius metus besitęsianti Ukrainos karo liūną. Taigi man kyla klausimas, kaip jūs reaguojate į tokius e, straipsnius? Na ir dar vienas klausimas, kurį man pateikė analiz E, jis jau penkis klausimus buvo pateikęs, o šešto negalėjo teikti. Todėl jis paprašė, kad aš tą padaryčiau. Ką daro Europos parlamentas, kad padėtų? Ką gali padaryti Europos parlamentas, kad jums padėtų? Tala. Kolegi Hautalai žodis. Ačiū, pirmininkė. Um... Aš e, trumpiausiai kalbėsiu du klausimus noriu užduoti. Kolegos atkreipė dėmesį į Rusijos elgesį ESBO ir aš manau, kad Rusija piknaudžiauja konsensuso principu. Pavyzdžiui, Astrid Tuls, kuri buvo Europos parlamento narė liberalų frakcija ir žmogaus teisų vyriausiai komisarė, jos e, darbų užmančios pareigas Rusija smarkiai priešinasi ir to pasipriešinimo priežastis yra ta, kad ji e, labai aiškiai pasisakė už e, totorių teisės, Krymo totorių teisės. Ar galėtumėte tai pakomentuoti? Dar vienas pavyzdys Esbo erdvėje nemažai autokratinių vadovų bandė pratesti savo kadenciją, pašaldami tam teisinės kliūtis. Geriausi pavyzdžiai yra Azerbaidžianas, Tadžikistanas ar Esbo turi kokiu nors galimybių daryti įtaką, siekiant užkirsti kelią tokiems mėginimams. Ačiū. Aš techninio pabudžio klausimą noriu užduoti. Galbūt panus Danie daugiau. Jeigu jau taip yra, kad bepilotės skraidiklės yra numušamos ir e, esbo neturi galimybės stebėti situacijos, tai ar valstybės narės negalėtų pasitelkti turimų palidovinių stebėsinos sistemos pajėgumų tam, kad esbo matytų, kas vyksta. Ir puikiai žinome, kad Rusija siunčia savo karius ir spetsnazo atstovus ir ginkluotę per sieną. Veiksmai jos yra žinomi, tačiau kartais susidaro įspūdis, kad e, viskas yra vertinama tik tai aukos ir e, nusikaltelio tarpusavio, per tar, aukos ir nusikaltelio tarpusavio santykių prizmę, o esbo tik tai atlieka stebėsinos misiją ir viską labai kruopšiai pasižymime, žinome, kas vyksta, tačiau situacija nesikeičia. Taigi, mano klausimas yra susijęs su palidoviniu stebėsino sistemų panaudojimo galimybėmis. Dabar daugiau kalbėtojų neturime ir tą pačią lės tvarką atsakysime užduotus klausimus. Taigi, prašau, e, ponai Eleriu, ačiū, ponai pirmininkai, noriu padėkoti už gausiai užduotus klausimus. Jie patvirtina, kad e, jums labai rimtai rūpi ESBO veikla ir Vokietijos pirmininkavimas ESBO šiais metais. Bendrai norėčiau paminėti, kad mes kitaip įsivaizdavome savo pirmininkavimo pradžioje šios metus, nepaisant to, kad jau 2014-aisiais priėmėme sprendimą teikti Vokietijos kandidatūrą pirmininkauti ESBO, jau žinodami, kad e, kas mūsų laukia, kadangi prasidėjo Ukrainos krizė. Tačiau tai taip pat prisidėjo ir prie to, kad šis pirmininkavimas ir jo sėkmė tapo e, priklausoma nuo šio konflikto sprendimo. Tačiau e, po to kilo dar ir papildomų problemų Kaukaze, kurias minėjau savo įžangoje. Todėl galime teikti, kad šis pirmininkavimas e, yra ypatingai pažymėtas e, konfliktų ir krizių e, sprendimo pastangomis, o tam reikėjo labai daug mūsų pastangų ir pajėgumų skirti, kitaip ir nebuvo įmanoma, nes SBO biudžetas metinis siekia 144 milijonus eurų, tai yra tikrai labai kukli suma. O tai taip pat reiškia, kad e, siekiant suvaldyti tiek daug krizių vienu metu negalime visko atlikti taip gerai, kaip turėtume, turėdami tokio masto biudžetą ir finansavimą. Taip pat e, Pos Makalisteris e, klausė, uždavė klausimą dėl Klimkino straipsnio išspausdinto Frankfurter Allgemeine e, ir jame išsakytos kritikos. Taip, iš tiesų Rusija piknaudžiauja tuo bendro sutarimo principu, tačiau ne tik Rusija, nes tas bendro sutarimo principas yra per daug patrauklus tam, kad būtų galima jo pasinaudoti ginant savo interesus, nes kartais susidurime su tokiamis aplinkybėmis, kai visiškai nelauktai kyla problemos tarp Armenijos ir Azerbaidžiano sritise, kuriuose mes tų problemų visiškai nesitikime, <clears throat> kadangi šios šalis e, iškelia tam tikrus, patikė tam tikrus reikalavimus, nieko bendro, kurie nieko bendro neturi su svarstama tema, tačiau e, tokiu būdu šios šalis bando uh, apsaugoti tam tikrus savo specifinius interesus, taigi tas konsensuso bendraustrimo principas yra probleminis, sudėtingas, tačiau be bendro sutarimo manau, kad ESBO turėtų daug mažiau narių nei dabar ir daug mažiau svarbių narių nedalyvautų ESBO veikloje, todėl turime su tuo susitaikyti. Rusija iš tiesų yra labai sudėtinga partnerė, ne tik kalbant apie Ukrainos konflikto kontekstą, tačiau taip pat atvirai noriu paminėti ir trečiąjį lygmenį, trečiąją dimensiją ir buvo užduoti klausimai taip pat ir dėl SBO personalo e, konkretus. Taigi mes čia susidarėme su e, tuo principiniu skeptiškumu, kurį demonstruoja Rusija dėl tos trečiojo ligmens, trečiosios dimensijos, jau pradedant uh, diskusijomis dėl biudžeto, bandoma sumažinti biudžeto finansavimą. E, po to, kai reikia paskirti konkrečius pareigūnus, tai šio principu naudojamasi, Rusija naudojasi siekiant daryti atitinkamą spaudimą. Pavyzdžiui, dabar vyriausiai vyriausiasis nacionalinių mažumų reikalų komisaras, e, jo nėra, šis postas nėra užimtas, e, <clears throat> Nu, kadangi jūsų minėta ponia negalėjo žimti šių pareigų, nes kritiškai įvertino e, Rusijos elgesį su Krymo totoriais. Tam norėčiau grįžti prie klausimų susijusių su e, įvairiais kitais konfliktais. Viena vertus, e, iš tiesų, Ukrainos konfliktas pritraukė daugiausiai dėmesio ir tokiu būdu kitiems konfliktams e, vykstantiems Kaukaze, Padniestrėje ir kitur to dėmesio tenka mažiau ir e, konflikto šalims susidaro įspūdis, kad esbo nereaguoja pakankamai, mes turime suprasti tokią poziciją Šiuo mes iš tiesų dedame daug pastangų parlamentinės asamblėjos delegacijos kelionė į Tbilisi patvirtino ir parodė, kad esbo visą savo dėmesį skiria ne vien tik tai konfliktui Ukrainoje. Ir aš manau, kad šiuo metu uh, kalbant apie Ženevos darybos, kurios tęsiasi nuo 2008 metų, galima kalbėti apie tam tikrą pažangą. Ir e, šiuose darybose dar kol kas nebuvo pasiekta čiuopimų rezultatų, tačiau bent jau e, šios darybos leido iškirsti kelią šio konflikto eskalavimui ir dabar galime tikėtis e, konkrečių žingsnių siekiant pagerinti žmonių padėtį Abhazijoje, Pietų Osetijoje ir pačioje Gruzijoje. Tai yra, mes siekime palengvinti gyvenimą žmonėms, e, padėdami nevyriausybinėms organizacijoms, aišku, daugiausiai problemų kelia, kelia politinio statuso klausimas. Gruzija nėra pasirengusi pripažinti šių teritorijų Abhazijos ir Pietų Osetijos e, savarankiškumą Rusija savo ruoštų nėra pasirengusi pripažinti <clears throat> Gruzijos suverenumo visoje Gruzijos teritorijoje, taigi e, trūksta konkrečių žingsnių, kad situacija pagerėtų, sprendžiant šį konfliktą ir tai yra didžiulis iššūkis. Visi ESBA analys uždavė du klausimus, į kuriuos norėčiau už tai kaip atsakyti. E, ponios Mogherini taikoma dviguba strategija šiuo metu mums yra labai primtina. Viena vertus daugiausiai dėmesio skiriant e, įvairiems e, <clears throat> konfliktinio ciklo aspektams, siekiant, kad ES būtų kuo pastebimesnė sprendžiant šios konfliktus, bandant juos įveikti. Aš noriu paminėti šiame kontekste taip pat ir hybridinio karo eigą, kuomet pradamas naudoti naujas ginkluotės sistemos, pavyzdžiui, bepilotės skraidyklės ir čia mes susidurime su naujais iššūkiais, kalbant apie konfliktų prevenciją. Taigi manau, kad siekiant užkirsti kelią tolesniems konfliktams mūsų pasirinkta pozicija, bendradarbiavimas su ES, ESBO yra tinkama, tie neformalūs užsienio reikalų ministrų sustikimai, kurie dabar vyks ir numatyti rugsėjo pirmą dieną. Pagrindinis jų tikslas yra sustiprinti ESBO ir mes labai sąmoningai prisėmėme tą riziką susijusią su pasirinktu formatu neformalaus susitikimo. 2009-2010 jau vyko tokio pobūdžio neformalus susitikimai, tačiau kitame kontekste, o dabar vėl turime galimybę surenkti 40 e, užsienio ministrų susitikimą, e, nedalyvaujant delegacijų nariams ir pasikeisti nuomonėmis betarpiškai apie tai, kaip būtų galima sustiprinti SBO veiklą ir tikimės, kad ministrų e, tarybos susitikime gruodžio mėnesį Hamburgė mes galėsime pateikti jau konkrečių pasiūlymų dėl tolesnių žingsnių, kalbant apie konfliktą Padnestrėje, šio konflikto eiga, taip pat ir išsprendimo eiga yra labai lėta. Mes tikrai nemanome, kad Rusijos karinių dalinių buvimas toje teritorijoje galėtų sumažėti artimiausių metų, tačiau galime galbūt e, su tam tikrų pasididžiavimų pasakyti, kad e, po dviejų metų pertraukos birželio mėnesį mes sugebėjome atnaujinti susitikimų pagal formulę 5 plus 2 procesui ir netgi buvo patvirtintas ir pasirašytas oficialus birželio mėnesio sustikimo protokolas, tai aišku labai toli yra nutolę e, nuo mūsų svarbiausių tikslų sprendžiant šį konfliktą, tačiau bet kokia atveju stumiamas į priekį. Reaguodamas į pono Šolco mintis, noriu tik pateikti vieną pavyzdį ir pabrėžti vieną aspektą mes kartais pasirenkame neįprastus konfliktų sprendimo kelius. Čia turime pasakyti, <clears throat> kad e, pono Ešingerio vadovaujamo aštrango pareigūnų sustikimo kontekste buvo pasiūlyta idėja pasirinkti šiek tiek kitokį požiūrį į konflikto Ukrainoje sprendimo galimybės, e, atsižvelgiant į tai, kad Rusija visiškai kitaip nei e, vakarų valstybės ar JAF vertina E, vakarų valstybių elgesi su Rusija, manydama, kad pastarosios nori ją visais būdais susilpninti ir jai pakengti. Ir būtent tas realybės suvokimo vertinimas yra labai svarbus aspektas siekiant e, išspręsti Ukrainos konfliktą, kuris tam tikrą prasme yra nauja konflikto tarp vakarų ir Rusijos forma arba išraiška. Taigi, ką esbo dabar mėgina daryti, mes nemanome, kad e, valstybių vyriausybių vadovai gali kalbėti apie tą skirtingą suvokimą. Konflikto priežasčių tą turi daryti pilietinė visuomenė ir būtent e, dėl to mes Hamburgė e surinkome 30 įvairių skirtingų smegenų centrų iš vakarų valstybių Rusijos, rytų Europos ir e, paprašėme jų iki šių metų gruodžio mėnesį pateikti pasiūlymus, kaip spręsti tą e, skirtingo e, problemos interpretavimo klausimą. Ir mes tikimės, kad sulauksime konkrečių pasiūlymų, ką daryti ir kaip Ir nes manome, kad e, išsprendus tos problemos ir to klausimo skirtingo, susijusios su skirtingų problemos interpretavimu, mes neįspręsime ir Ukrainos krizės ir Ukrainos konflikto. Taip pat labai svarbu e, suvokti, e, kad būtina išvengti skirstimo atskirų e, esbo veiklos ryčių į svarbes ir nesvarbes, e, kalbant apie pirmiausiai karinius klausimus, e, po to aplinkosauginius klausimus ir visus kitus klausimus. Šiandien svarstydami visus konfliktus mes suvokiame, kaip svarbu yra nepamiršti žmogaus teisų, teisinės valstybės principų, politinių procesų, skaidrumo principų. Tai yra šios temos, kurios visos priklauso trečiai dimensijai ir esbo svarbiausia žinia yra ta, kad visos šios trys dimensijos, visi trys lygmenys yra vienodai svarbus ir negalima vieni, vienoms temoms skirti daugiau dėmesio, kitoms mažiau. Ir ypač diskusijose su Rusija labai sudėtinga yra to pasiekti, nes labai dažnai kyla naujų konfliktų, būtent apie tai kalbam, tačiau mes ir toliau reikalausime, kad taip pat ir trečiai dimensijai būtų priskiriama saugumo politikos, e, su saugumo politika susijusi reikšmė. Taigi, būtent e, šios temos man buvo pačios svarbiausios, aš jas pasižymėjau, esu tikras, kad Lamberto dabar galės atsakyti ir visus kitus klausimus. Ačiū. Uh, me, like... Ačiū. Jeigu leistumėte, aš norėčiau pirmiausia atsakyti pono Kukano klausimą. Nes uh, tai yra uh, visų mūsų veiksmų dėmesio centras ir tikslas. Aišku, labai sunku yra atsakyti. Reikėtų, kad būtų rusas čia, kuris galėtų sureaguoti tai, ką jūs pasakėte. Bet aš galiu pasakyti, kokie man įspūdžiai susidarė, kokios išvados išplaukia reguliariai nuolat e, bendraujant su draugais iš Rusijos, kurie yra tokie pat kaip ir visi kiti e, mūsų organizacijos nariai. Ir tai turi būti mūsų e, atspirties taškas. Rusija turi jausis atsakinga už organizaciją, yra visa teisė nariai, ji turi veto teisę, ji prisijungia prie daugelio konsensusų ir mes nieko negalim čia pakeisti. Man susidaro įspūdis, kad rusai SBO vertina kaip vis labiau ir labiau šališką organizaciją, nes jis yra, yra vis labiau palanki vakarams. Girdime nusiskundimų, kad e, egzistuoja tarsi trys e, saugumo dimensijos ir susidaro e, toks įsivaizdavimas, kad e, Europos Sąjunga tampa atgyvenusi, nes labai daug klausimų turi būti sprendžiama pirmo matmens požiūriu. Rusams susidaro įspūdis, kad labai daug yra investuota į žmogiškąją dimenciją, trečią dimenciją ir čia yra trys institucijos pasiteltos. Vakarai tai vadina nepriklausomomis organizacijomis, o, vakarai, o Rusija visam prieštarauja, sako, jos nėra nepriklausomos. Rusai mano, kad nepakanka tų institucijų veiklos atskaitomybės Ir vakarai tam nepritarė, nes jie sako, kad mes turime įsipareigojimų toms institucijoms ir tik tai tikriname, ar to įsipareigojimai yra vykdomi. Atskaitomybės klausimas neturi būti keliamas. Ir e, dalyvaujančios valstybės turi e, nešti e, atsakomybę už atskaitomybę pačios. Rusai taip pat kalba ir apie biudžetinės problemas. Kalbam apie tai, kiek lėšų skiriama uh, E, bet biudžetas neapėmė veiksmų Ukrainoje. Mes taip pat investuojame daug į saugumo klausimus. Tačiau e, tai yra labai mm, rimtas dalykas bendraujant su Rusija. Po visu tuo e, atsispinti vakarų požiūris į Rusiją. Rusija jaučia, kad uh, tam tikros vertybės yra išpažįstamos ES ir uh, Rusijos atžvilgių Rusijos žmonėms taikomos taip pat atitinkamos vertybės. Ir tai uh, e, matom organizacijų ir tai susijęs su pasitikėjimu. Ir taip pat tai susijęs su požiūriu Rusijos į paskirimus institucinius. Jeigu rusai jaučia, kad viena institucija tarsi išeina už savo konsultacinės institucijos e, ribų, jie e, išreiškės tam tikrą požiūrį. Aš su Dobrovu E, kalbėjo apie tai, kai jisai e, pradėjo perspėti mus apie ataskaitą dėl Krymo, sakė, su mumis nebuvo konsultuojamasi. Sakoma buvo, kad tai mes tam nebuvome pasirengę, mes nenorime taip dirbti su institucijomis, kaip mes, pavyzdžiui, žiūrime su, dirbame su Europos e, taryba, kai buvo pranešės vyko į uh, vietą ir panašiai. Ir mes taip norėtume dirbti su organizacijoms. Aišku, galima interpretuoti jų požiūrį kaip tik nori. Paprasčiausiai paliksiu jums patiems tai vertinti. Kitas dalykas, jie e, mato e, kad SBO dėl akcentų ne visiškai subalansuotai veikia. E, Pietričio Europoje, būsio Sovietų Sąjungoje labai aktyviai e, veikiama, bet jų požiūrių yra problemų ir Europos e, Sąjungos erdvėje ir SBO nesprendžia tų problemų. Tai yra Europinė organizacija ir mes turėtume būti visi atviri, pasirengę kalbėti apie bet kokias problemas vienodai, žvelgdami visus ir kodėl, pavyzdžiui, kalbama visuomet apie mus. Rusija E, Čečienija nusprendė uždaryti SBO e, biurą, buvo pasakyta, kad mes e, nebesame tokia šalis, kuri priima SBO veiksmus vietoje ir buvo uždarytas biuras ir tai buvo neracionalu. Rostovo karinėje zonoje ties sienos kirtimo punktais pavyzdžiui, operacijos nebuvo, labai, mūsų veikla nebuvo labai plataus masto. Kit, e, Rusija turi daug problemų su SBO, bet taip pat Rusija mano, kad SBO išlieka labai gera platforma e, bendradarbiauti su kitais ir buvęs e, ambasadorius yra paskirtas į, tiksliau ambasadoriumi vieną paskirtas buvęs užsienio reikalų ministro pavaduotojas. Ieškoma erdvės dialogui palaikyti e, ir bandyti, bandoma žengti į priekį. Ir kartais mūsų partnerių e, požiūris nepadeda e, tokioms diskusijoms. Mes žvelgėme į mogerinį strategiją, galbūt yra tam tikrų gal, dalykų, kurie būtų susijęs su tuo, kaip SBO veikia. Ne, norima atsisakyti pagrindinių principų, niekas nekvestionuoja to, bet sankcijų, pavyzdžiui, logika, jeigu tai bus taikoma tik SBO, tai bus ignoruojamas organizacijos potencialas. Ta organizacija buvo įkurta kaip tam tikra tarpininkė tarp dviejų priešų. Tam tikrą prasme dabar matome, kad situacija Europoje yra tokia, jog yra daug susiskaidimo, daug skirtumų ir SBO grįžo. Tam jos vaidmuo vėl tapo E, tam tikrų tarpininkų. Pirmininkas vertėjai dabar jau baigė darbą ir toliau dirbsime tik tai anglų kalbą. A few other points. Uh, a number of points have been made on SMM and uh, the added value, etc. Uh, but think for a moment, uh, what if we weren't there at all? Uh, think of MH17 when it came down into what looked like a black hole. And uh, who could